<clears throat> No, buonasera a tutti, in attesa che vengano gli altri deputati. Labą, labą dieną visiems. Iš pradžių palauksime, kol susirinks kiti mūsų komiteto nariai, tačiau galbūt vis tik tai turime pradėti, nes turime daug darbo. Šiandien su planavome labai daug klausimų, tačiau prieš tai norėčiau trumpai Jūs informuoti apie koordinatorių posėdžio rezultatus. Visų pirma, E, mes kalbėsime dėl pranešėjų, paskui dėl komisijos biudžeto patvirtinimo, tada, komisi, tada agentūrų biudžeto patvirtinimo, už ką atsakingas koordinatorius iš EPP. Paskui kalbėsime apie kitas procedūras ir e, punkte B kalbėsime apie komisijos pateiktus rezultatus, o ponas Lėnė iki penktadienio bus informuotas. Dėl buvo patvirtinta delegacijos kelionė į Graikiją, jį vyks 29-30 balandžio. Tai bus pirmoji kelionė, kuria, kuri vyks. Šis apsilankimas Graikijoje, atsiprašau, vyks 27-29 balandžio. E, sekretoriatas yra įpareigotas surasti atitinkamą viešbutį Taip pat mes patvirtinome klausimus dėl struktūros fondų skaidrumo. E, ponas Liberatski yra atsakingas. Mes e, taip pat sutarėme, kad šie klausimai bus išplėstiniai klausimai ir pakviesime JAV atstovus, tačiau vis tik tai pagrindinis po požiūris bus e, Europos požiūris ir šie klausimai įvyks birželio mėnesį. Toliau suplanuotas ol, apsilankimas Olafe bus atidėtas vėlesniam laikui. Jis turėjo vykti vasario ketvirtą dieną, tačiau kol kas mes turime palaukti, kol bus pateikta įvertinimo pažyma. Ir tik tai tada mes galėsime lankytis Olafe. Taip pat yra numatyti kiti klausimai, kurie yra e, nukelti vėlesniam laikui. Tai yra klausimai susijęs su Olafo personalu. E, taip pat turėsime palaukti, kol ponas Šemeta pristatys e, savo darbo programą, kurią jis turi parengti kartu su Olafu. Taip pat mes norime kiek įmanoma greičiau gauti atsakymą dėl Olafo vadovavimo, nes dėl šio klausimo yra skirtingos nuomonės mūsų komitete, čia išsiskiria atskirų frakcijų nuomonės. Todėl, todėl dabartinio paskirtojo direktoriaus tinkamumas yra kvesionuojamas. Uh, Dėl biudžeto patvirtinimo galiu pasakyti, kad dėl OLAF dalies generalinis sekretorius e, dar padarys įvadą, tam tikrą žanginę kalbą, kuri vyks ne viešame posėdėje. Taip pat aštuntas priedas, jį reiktų atsižvelgti, čia yra kalbama apie e, slaptumą. E, to, kas yra kalbama šiame posėdėje. Taigi jau buvo pasakyta, kad šiame posėdėje galime, gali dalyvauti tik tai parlamento nariai, tik sekretoriato atstovai, taip pat frakcijų atstovai, kurie, pagal, kurie yra skiriami pagal e, įstatus. Taip pat auditorumo atstovai 15-16, kovo 15-16 dienomis turi būti paskirti nauji audito rūmų atstovai. Taip pat buvo įvardinta konkreti suma, tai yra komiteto e, biudžeto suma. E, Tai yra mažiau nei 300 tūkstančių eurų, kurie yra skiriami įvairioms studijoms. Kitame posėdėje e, bus konkrečiai įvardintos studijos, kurias mes norime finansuoti. Taip pat mes nutarėme parengti e, pirmininkų suigai atitinkamą raštą, kuriame būtų sakoma, kad biudžeto kontrolės komitete komiteto nuomonės reikia paisyti tada, kai yra kalbama apie e, užsienio reikalų tarnybos finansavimą ir apie atitinkamas Lisabonos e, sutarties taisyklės. Ir manome, kad galėsime jau pirmoje studijų fazėje, pirmoje pa, galėsime kontroliuoti šio naujo organo veiklą. Taip pat buvo pristatytas vienas konkretus atvejis, konkreti byla, tai yra e, ginčas tarp komisijos ir Vokietijos. E, E, dėl prieigos prie pridėtinės vertės mokesčio dokumentų iki sausio 28 dienos frakcijų koordinatoriai turi pateikti atitinkamus sprendimus dėl to, ar Europos parlamentas turėtų kištis į šį procesą ar ne. Koordinatoriai pateikė savo teigiamą nuomonę dėl to, kad mes sušauktumėme specialų posėdį, vos tik tai sužinosime konkrečius terminus e, dėl to, kada turėtų pradėti savo darbą naujasis Olafo direktorius. Taigi tiek iš koordinatorių posėdžio, jeigu nėra pastabų, tai tuomet siūlyčiau pereiti prie pirmojo mūsų darbo atvarkės punkto, tai yra 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, arba e bendrasis biudžetas, trečias skirsnis komisija. Iš pradžių norėčiau pasveikinti visus, kurie vaidino čia tam tikrą vaidmenį, ypač komisarę Binta Ferrero Waldner, kuri atvyko. E, iš pradžių norėčiau steikti žodį e, auditorumo atstovui. Prašau. Much, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Padarysiu trumpą metinės ataskaitos 2008 metų, tai yra Europos audito rūmų metinės ataskaitos 8 skyriaus įžanga. Kaip žinote, ši ataskaita buvo paskelbta 2009 metų lapkričio mėnesį ir 8 skirsnėje yra pateikti specifinio uh, vertinimo plėtros išorės pagalbos srityje. Yeah Papildomai auditorumai paskelbė šešias papildomas ataskas skirtas šiai politikos ryčiai. Tai buvo padaryta nuo 2009 metų sausio mėnesio. Pirmiausia, tai yra kaiminystės politikos klausimai, pagalba Turkijai, Vakarų Balkanų šalims, Baltarusijai, Moldovai bei Ukrainai. Antra, tai yra vystomoji pagalba, sveikatos uh, apsaugos ryčiai paremti šalyse pietus nuo Saharos, galiausiai ES pagalbos veiksmumo klausimas, kuri yra teikiama per nevyriausybės veikėjus, pavyzdžiui, nevyriausybės organizacijas bei jungtinių tautų agentūras. Be to, 2008 metų agentūroje yra ypatingojo ata, auditorumo ataskaitos 2006 5 um, ataskaita skirta vid, pietų viduržėmio jūros regionui. 2008 metais 6,5 milijardai eurų buvo skirta ir iš du trečdaliai uh, viso šio išlaidų yra skirti vystomai pagalbai, o likusios lėšos yra skirtos uh, plėtrai 27 procentai, tai yra perinamai laikotarpiai bei institucijų kūrimo uh, pastangoms, o taip pat ir humanitariniai pagalbai. Ir trys komisijos generalinis direktoratas atsakingas už humanitarinę pagalbą, pavadinta ECO, Europe Aid skirta išorės pagalbai ir projektams arba generalinis direktoratas skirtas plėtrai bei šalims kandidatams. Be šių E, išlaidų numatytų šiame skirsnyje yra numatytos papildomos lėšos skirtos Europos vystimosi fondai. Dauguma lėšų yra valdomos komisijos atstovybių tose šalise, kuriuose ES finansuoja projektus. Įgyvendinančios organizacijos vykdančius projektus gali būti arba tarptautinės organizacijos, o taip pat tiek ir vietos, tiek ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, lygiai kaip ir vyriausybinės institucijos. Dalis vystomosios pagalbos yra teikiama kaip pagalba biudžetai ir lėšus yra pervedamos į šalies partnerės biudžetą, jeigu yra tenkinamos tam tikros sąlygos. Pone pirmininkė, na, vis bendra mūsų išvada yra štai tokia, kad išorės politikos plėtros ir išorės vystumojo pagalbos lėšos buvo perdodamos, nežiūrint to, kad buvo daroma nemažai klaidų. Pavyzdžiui, įvertinant kontrolės sistemas, audito rūmai prie išvados, kad jos tik tais dalinai veiksmingai užtikrina mokėjimo tvarkingumą. Dabar trumpai paaiškinsiu, kokių klaidų nustatė audito normai. Pirmiausia, tai yra kamumo, tai yra netinkam, nėra tenkinamas sąlygos siejamos su lėšų panaudojimu, o taip pat net yra klaidų susijusių su, pažiūrėjau, pritinės vertės mokesčiais. Na, čia reikia pagalvoti apie įvairius įrodymus, bankų išrašus, kurie rodo mokėjimas, sąskaitas ir taip toliau nebuvo laikomas atitinkamo laikotarpio, o taip pat ir viešieji pirkimai nebuvo vykdomi tvarkingai. E, priežiūros ir kontrolės sistemos buvo vertintas kaip iš dalies veiksmingos visi generaliniai, direkt, visų generalinių direktoratų atžvilgių, nors skirt skirtingose generalinėse direktoratuose priežastys yra skirtingos. Pavyzdžiui, Europe 8 vadovybės lygių galima įvertinti kontrolę kaip iš esmės e, veiksminga, tačiau vietos lygių, atstovybių lygių ta kontrolė iš dalies silpna. Ir tai e, dažniausiai yra susijęs su ex ante patikromis prieš skelbiant viešuosius rinkimus. Jeigu pažvelgsime į Relex generalinį direktoratą, tai daugiausiai trūkumų pastebėjome ekspaus kontrolės skrityje, o taip pat e, daugiausiai trūkumų nustatėme atliekant finansinės informacijos apie projektus rytyje. O plėtros generalinėme direktorate mūsų auditoriai daugiausiai e, netitikimų atrado vidinės, vidinio audito ir ekspos kontrolės rytyje. Na ir taip pat. E, taip pat FARE fondų pan, lėšos panaudomas Bulgarijoje nebuvo tvarkingos. Taigi mes parengėme tam tikrų rekomendacijų tam, kad padėtis būtų pagerinta, auditorumai pirmiausia rekomenduojama e, taikyti priemonės, kurios galėtų pagerinti komisijos mokėjimo antikontrolės sistemą mokėjimų srityje. Tai ypač pasakytina apie Europaid ir Grelex generalinį direktoratą. Toliau reikia toliau remti tas organizacijas, kurias gyvendina e, Europos finansuojamas projektus, tai yra tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir valstybinės institucijos. Ir šių organizacijų veikla turėtų būti atidžiau stebima. Na ir galiausiai auditas ir ekspos kontrolė turėtų būti atliekama realistiškiau, o auditų ir ekspos kontrolės rezultatai turėtų būti uh, tinkamai dokumentuojami ir sistemingai išanalizuojami. Dėkoju jūsų dėmesį. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį ponui Liberatski norėčiau suteikti galimybę pasakyti poniai komisariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Pone pranešėjau, ponios ir ponai biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai auditorumų atstovai. Šiandien atvykau į posėdį, jūsų posėdį pristatyti rezultatų tų pastangų, kurios buvo dedamos išorės reikalų srityje siekiant kuo geriau užtikrinti bendrijos fondų valdymą. Ir taip pat atėjau čia atsakyti į jūsų klausimus, kurių galbūt kils po auditų rūmų kurį, pranešimo, kurį ką tik išgirdome. Savo e, įgaliojimų metu aš nulatos siekiau, kad e, mums patikėtos didžiulės lėšos esančios fonduose būtų kuo geriau valdomos. Kartais situacijos nebuvo lengvos, tačiau visada stengiausi bendradarbiauti su e, suinteresuotais partneriais. Šiuo požiūriu buvo pagerintas mūsų bendradarbiavimas su jungtinomis tautomis ir tai yra ta tema, prie kurios tikrai aktyviai dirbome. Mes e, iš esmės atsižvelgėme į jūsų pastabas ir 2009 metais sudarėme susitarimą dėl standartinių referencinių savokų tikrinimo misijoms, kurios prisideda prie tų priemonių, kurių jau buvo imtasi ankstesniais metais bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis dėl taip vadinamųjų e, gairių matomumui užtikrinti ir taip pat, e, kurios prisideda prie finansinės mūsų fondų priežiūros. E, audito rūmų pranešimas rodo, kiek buvo dedama pastangų bendradarbiaujant jungtinėmis tautomis ir buvo tam, toje ataskaitoje pabrėžta pasiekta pažanga, tačiau taip pat auditorumai pabrėžė, jog reikia žengti toliau, ypač siekiant paaiškinti kodėl e, reikia e, pasirinkti jungtinių tautų agentūras ir taip pat paaiškinti taip pat e, viską, kas yra susijęs su prieiga prie jungtinių tautų pranešimų ir, fra, ir kontrolės atskirų fazių. Jūs galite tarp tų išvadų rasti, kas mums buvo pasakyta ir to, tuomet galima remiantis rekomendacijomis imtis atitinkamų priemonių. Pone pirmininkė, dabar norėčiau uh, E, tarti porą žodžių apie mūsų teikiamą pagalbą. Jis sudaro 80 procentų visos išorės pagalbos, o jos didžiausią dalį tos pagalbos, e, didžiausią dalį teikia mūsų delegacijos. Iš esmės galime pažymėti, kad bendrame pranešime, bendroje ataskaitoje e, auditorumai pažymėjo, jog buvo pasiekta pažangos, ištikrinant geresnę sąskaitų priežiūrą ir mes ir toliau dėsime pastangas šiuose visose srityse. Aišku, iškilo sunkumu, su jo susidūrė kai kurie operatoriai ir mes turime geriau pritaikyti savo taisyklės ir reikalavimus. Kartais taisyklės būna sudėtingos, pernelyg detalius, bet svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrintas geras lėšų valdymas ir sumažinta rizika. Dabar mes dirbame prie uh, Europe Aid ir mes Norime, kad būtų galima geriau padėti tokiems e, veikėjams kaip nevyriausybinėms organizacijoms tinkamai valdyti finansinius projektus. Aš manau, kad problemos sprendimo dalis gali būti rasta, supaprastinant taisyklės ir procedūras ir aš čia tikiuosi jūsų visapusės paramos. Tuo pat metu mes, prie, mes atlikome reikšmingą darbą E, siekiant užtikrinti e, gebėjimų e, kūrimą ir įtvirtinimą mūsų šalyse partnerėse. Buvo užtikrintas techninės pagalbos teikimas, apie tai mes kalbame specialiame pranešime. Mes taip pat pasiekime pažangos, bend, kurią pabrėžė audito rūmai, o būtent buvo išplėsta audito apriptis, buvo taip pat pagerinta metodologija ir taip pat numatyti vadinamieji um, referencinių savokų standartai e, atskiriams audito tipams. Aš manau, ponė pirmininkė, kad mes pasiekėme reikšmingos pažangos, už padidinant au, išorės audito kiekybę ir kokybę pastaraisiais metais. Pavyzdžiui, 2000 metais 37 procentais padidėjo uh, e, Europe Aid atlikto audito skaičius lyginant su 2007 metais. Lygiai taip pat ir su Relex auditais. Visa uh, šio audito atlikta nauda dar nėra matoma, kadangi, kad priemonės gali būtų įgyvendintos ir duotų vaisių, reikia laiko. Ir aš manau, kad mm, teismas, auditorumai atlikdami savo vaidmenį padės mums dirbti toliau. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti e, kontrolės e, sąnaudų ir naudos tinkamą santyki. Nes norėčiau pasakyti, kad mano kolegos Simkalas tarnybos jau atliko reikšmingą darbą plėtodamos ES e, komisijos e, vykdomų politikų e, kontrolę, įskaitant ir išorės veiksmų. Galiausiai, ponė pirmininkė, kadangi tai yra paskutinis kartas, kai turiu progą šiame komitete lankytis kaip Europos komisijos narė, norėčiau padėkoti jums visiems už bendradarbiavimą, taip pat norėčiau padėkoti auditorumams už konstruktyvų požiūrį. Norėčiau užtikrinti, kad aš stengiausi daryti viską, kad būtų užtikrintas ES išorės fondų kuo geresnis valdymas. Dėkuoju uždėmesi. Gra Grazie a lei, signor commissario. Do la parola al relatore. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar norėčiau teikti žodį pranešėjų ponui Liberatskį, prašau. Thank you, Mr. President. First of all, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad galima konstatuoti ženklę pažangą nuo tada, kai mes atlikdavome biudžeto patvirtinimą. Taigi pokyčiai yra įspūdingi, tačiau dar daug ką lieka nuveikti, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau užduoti du klausimus liečiančius, liečiančias Europos audito rūmų ilgalaikės rekomendacijas, kurio, į kurias atrodo nebuvo pilnai atsižvelgta. Pirmiausia, norėčiau čia pakalbėti apie rodiklius ir jų apibrieštis, kurios leidžia geriau atlikti poveikio vertinimą. Taip pat Taip pat norėčiau paklausti, kaip yra dėl kokybės tikslų, taigi Kaip komisija vadovausis šiomis um, auditorumų rekomendacijomis? Ir po to su pirmininko leidimu norėčiau užduoti poniai komisariai dar daugiau klausimų. Mr. President, Mr. Rapporteur, indeed. Pone pirmininkė, pone pranešėjau, uh, valstybių strategijos dokumente yra numatyta, kuris yra parengimas kiekvienai šaliai ir tame dokumente yra nušviečiama pilna situacija šalyje, taip pat nustatomos įsikišimo prioritetai tam, kad galima būtų susidoroti su svarbiausiai šalyje nustatytais iššūkiais, taip pat tam, kad galima būtų pasiekti pagrindinių tikslų, vadovaujantis poveikio vertinime nustatytais rodikliais. Taip pat e, dokumente yra numatyti rezultatų rodikliai ir jie yra nustatomi parengiant metinės veiklos programas. Na ir nustatant, parengiant pačią programą yra pilnai apibrėžimi tikslai, o taip pat ir nustatomi ir rodikliai, bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis ir galimais kitais donoriais. Ir po to šiais rodikliais vadovaujamasi, bandant e, įvertinti įgyvendinimo etapą bei atliekant ekspost įvertinimą. Ir komisija nustato šios, bando nustatyti ir pagerinti šios rodiklius pavyzdžiui, kai yra formuluojamos projektų programos. Ir taip pat e, naudojamas gairėmėmis bei rodikliais, kurie yra suformuluojami bandant įvertinti rezultatus. Taigi, manau, kad e, per 2010 metų per pirmąjį ketvirtį galėsime parengti atitinkamą vadovą, kuris leis pagerinti partnerėse šalyse veikiančių mūsų atstovybių darbą bei priežiūros darbus. Ačiū. Dėkoju. Pažiūrėkime užsiraus pagalbos efektyvumo klausimą. Ar galėtumėt paaiškinti, kaip komisija užtikrina, kad e, fondai, kurie siunčiami didelės rizikos regionus, kurie buvo nusidėtus 2008 metais, E, kad, buvo, kad jų panaudojimas buvo tinkamai kontroliuojamas. Mes suprantame, kad, e, kad atskiruose regionuose rizikos lygis yra nevienodas. Tačiau norėčiau paklausti, kaip užtikrinti jų panaudojimo efektyvumą. Ir jūsų nuomonė, kaip būtų galima padidinti teigiamą požiūrį į mūsų nuosavų pinigų naudojimą? Atsakymas. Ačiū, ponė pranešėjau. Aš netgi dėkinga jaučiuosi už šį klausimą, nes tai parodo, kokią, kokį politinį poveikį mūsų lėšos turi krizių apimtose regionuose. Aš manau, mes dažnai nepakankamai žvelgiame į tas vadinamas normales šalis, kurių krizės nepurto. Uh, Mes dažnai e, dirbame tokioje aplinkoje, kurioje rizika yra didelė. Tai yra iššūkis, tai yra iššūkis, su kuriuo susidurėme. Daugelis šalių partnerių turi neefektyves administracinės ir finansinės sistemas. Jos turi būti reformuotos, jos turi būti sustiprintos, e, kuriant papildomus e, pajėgumus ir gebėjimus. Dažniausiai E, tose šalise yra nestabili politinė situacija, tas, tos regionus krečia konfliktai. E, dažnai tai ša, to šalis buvo apimtos skurdo ir korupcijos. Visa tai yra tarpusavį susiję faktoriai. Ir dažnai, kaip jau sakiau, tai yra labai skurdžio šalis. Taigi turime suprasti tuos visus pavojus ir kontekstą valdydami savo pagalbą tinkamai. Mes turime e, užtikrinti reikiamą kontrolę, kad ta rizika būtų sumažinta iki minimumo. Esant tokiam kontekstui, klaidos, ponė pranešėjau, gali turėti skaudžių finansinių pasiekmių. Ir tos, tos klaidos dažnai būna neišvengiamos. Na bent jau šimtų procentų jų išvengti yra neįmanoma. Aštuntajame straipsnėje, aštuntajame skirstė tiksliau savo pranešimo, auditų rūmai E, pateikia pakankamai neutralų vertinimą, parodydamas klaidų lygį. Tas klaidų lygis siekia nuo 2 iki 5 procentų. Aš manau, kad, me, kad labai svarbu yra tai, kad mes jau matome, kas gali būti nuveikta. Mūsų pagalbos efektyvumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į visus aspektus. Ką mes darome? Pirmiausia, viena vertus mes atliekame šimtus e, auditų patikrinimų, mes sulaukiam šimtų e, patikrinimų iš išorės auditorių ir susipažįstame su tais pranešimais. Tų pranešimų pagrindų mes ieškome, kas buvo ne taip ir aišku, iš tų pamokų stengiamės mokytis. Paskui yra, turime pasakyti, kad dar yra atliekamas iš ankstinis vertinimas – prieš pradedant įgyvendinti išorės pagalbos projektus. Delegacijos vis dažniau yra įpareigojamos kas šešis mėnesius teikti ataskaitas apie pasiektą pažangą ir apie tai, su kokiomis valdymo problemomis jau susidūrė. Aš manau, kad kontrolės sistemos efektyvumas, galiu patikinti, yra vertinamas taip pat kasmet. Aš suprantu, kad kontrolė yra labai svarbu. Labai svarbu įvertinti, kaip dirba delegacijos. Taip pat yra atliekama ekspost kontrolė, kai tikrinami sandoriai ir jų teisėtumas ir, ir teisingas įgyvendinimas. Ir taip pat po galutinio mokėjimo taip pat atliekamas dar vienas tikrinimas. Dažnai, kad, dažnai lėšos e, pasiekia naudos gavėjus iki projekto pabaigos. Labai svarbu išsiaiškinti, kaip jos buvo naudojamos. Taigi į visus šios dalykus mes atsižvelgiame. Tai yra tam tikras sąrašas priemonių, kurios yra mūsų šaltiniai, iš kurių generaliniai direktoriai gauna informaciją ir gali atlikti vertimus apie pagalbos efektyvumą. Komisijos tarnybos renka informaciją ir rengia savo metinius pranešimus. Mes juos aktyviai rengiame, aktyviai analizuojame ir stengiamės išteiškinti, kokia yra rizika ir kaip ją išvengti, kaip užtikrinti geresnį ES pinigų valdymą. Ačiū. Pone komisarė, tai, ką jūs sakėte, skamba kaip ir neblogai, tačiau ponas Kirta kalbėjo apie klaidų pobūdžius ar rūšis ir tokios rūšis, pavyzdžiui, klaidų rūšis yra susijusi su to, kad yra net, netenkinami esminiai reikalavimai susiję, pažiūrėjau, su PVM ir e, sąskaitose. Arba yra ir kitokių atvejų, kai sąskaitos, bankų sąskaitų išrašai netitinka reikalavimų. Aš supratau, kad jūsų pagrindinis tikslas buvo, kad ta išorės pagalba nebūtų papildomai audituojama mūsų auditorių. Tačiau kaip jūs galite paaiškinti E, šias klaidų rušis, ar tai čia ar neaplaidumas, ar silpnybės, ar nenoras kažką veikti, ar galbūt tai netgi pagristos klaidos, gal jos yra pateisinamos, toleruotinos. Taigi dar kartą pa, tas aplaidumas, neapdairumas ir toliau, gal visą tai pateisinama. Na, jūs esate labai patyrusi atsakinga komisarė ir man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Dėkuoju, ponė pranešėjau. Na, kaip minėjau anksčiau, pasak auditorumų ataskaitos, taigi 2008 metais atliekant e, auditą, e, finansiniai nuostoliai at, buvo siekia 2, nuo 2 iki 5 procentų. Ir e, šie projektai buvo finansuojami tiek iš e, vystimosi banko, tiek ir ES. Tiesą sakant, e, auditomo rūmai ne, nustatė ir formalių klaidų, pavyzdžiui, kai trūksta dokumentų arba klaidos, pavyzdžiui, atliekant tarpinius mokėjimus, avansų mokėjimus, ir galbūt atliekant galutinį mokėjimą, kurį atlieka komisijos tarnybos, tos tarpinio ar avansinio mokėjimo klaidos buvo ištaisytos. Taigi, audito rūmo ar komisijų nustatyti netinkami mokėjimai reiškia, kad po to yra įsakoma gražinti tuos neteisėtus mokėjimus. Pavyzdžiui, 2008 metais Europe 8 uh, e, pareikalavo gražinti 660 milijonų į ES biudžetą. Ir šis skaičius, ši suma apima visus reikalavimus gražinti sumą, ne vien tik tais, pavyzdžiui, netinkamai išmokėtus avansus ir panašiai. Ir ši suma leidžia gerai įsivaizduoti, kiek buvo išmokėta netinkamai lėšų na, kartais yra procedūrinių klaidų ir tokių klaidų pasitaiko dažniau negu klaidų susijusių su finansiniu vertinimu. Ir dauguma nustatytų klaidų, tiesą sakant, visiškai neturėjo įtakos bendrijos biudžetui. Na ir tarkim, kai dirba žmonės, tai gali būti padaryta tokių žmogiškų klaidų. Kartais tai kažkokios silpnybės, kartais neplaidumas, tai yra plaidumas. Kartais tai atsitinka veikiau dėl procedūrinių aplinkybių, o ne dėl finansinio poveikio. Štai dėl to ir atsiranda klaidų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, įleisite dvi trumpas, du trumpi galutiniai klausimai. Antras iš dviejų. Na, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pagerėjo bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir jų agentūromis. Ir, na, ir tose šalyse, kur vykdomi projektai, kartais naudomis jungtinių tautų turimų tinklų, tačiau problemų išlieka ir jos dar neišspręstas. Taigi norėčiau paklausti, ką jūs, ponia komisarė, galvojate apie tai, kaip reikėtų uh, gerinti mūsų bendradarbiavimą su jungtinė tautom, kad jis būtų visiškai sklandus. Tarkim, yra dvi tarptautinės organizacijos, jungtinės tautos ir mes, ir mes bendradarbiaujame ir turime, aišku, siekti bendrų interesų. Dėkoju, ponė pranešėjau. Na, iš tiesų, šis klausimas e, mums rūpė jau senokai. Dėl politinių priežasčių. Tai kai bendradarbiaujame e, su tarptautinio organizacijoms per daugia šalį donorių fondų, komisija ateityje tam tikrais atvejais galės kištis tų situacijų metu, e, kurių atveju mes negalėtume šiaip bendradarbiauti, kaip pavyzdžiui, bent santykiai su mumis buvo nutraukti arba, tarkim, kitaip nebūtų kažkokio teisinio pagrindo, arba kai reikia siūsti specialistus, arba kai reikia pasinaudoti jungtinių tautų ar tarptautinio banko neutralumu. Taigi, mes bendradarbiavame su tarptautinėm organizacijom, bandome jį gerinti. Dėkoju už gerus žodžius ir iš tikrųjų komisijai tarptautinės organizacijos yra pagrindiniai uh, partneriai teikiant pagalbą po konfliktų. Na ir tokiu būdu mes prisidame prie plataus mastų uh, projektų, pavyzdžiui, finansuodami, kurdami infrastruktūrą ir tokiu būdu užtikriname, kad tarptautiniu lygiu politinėse diskusijose ES išlaiko svarbu vaidmenį. Na ir kartu mes atliekame savo tarptautinius įsipareigojimus teikdami veiksmingą pagalbą. Na galbūt e, nėra idealus tas bendradarbiavimas su šiomis organizacijomis, todėl labai stengiamės parlamentui teikti visą informaciją, kuri yra susijusi, pavyzdžiui, su matomumu, skaidrumu, kontrolės sistemomis, kai per partnerius komisija siunčia finansavimą. Čia ypač turiu galvoje uh, tarptautinius partnerius. Ir pavyzdžiui, naudos gavėjai uh, skelbia rezultatus per jungtinių tautų organizacijas, pasaulio banką ir, pavyzdžiui, galima būtų pakviesti jų atstovus į parlamentus, kad šie informuotų apie finansavimą, taip pat per donorių bankus ir fondus, taip pat per jungtinių tautų e, e, vertinimo ir verifikavimo fondus ir, ir misijas. Taigi, ponė pranešėjau, ateityje mes norėtume pateikti pasiūlymų ir atliekant e, atitinkamą finansų valdymo reviziją, mes ketiname gerinti šį bendradarbiavimą. Na, negaliu čia gilintis per nelikį detalės, štai toks atsakymas iš mano pusės. Na ir paskutinis klausimas dėl vienos iš valstybių narių - Bulgarijos. Mes žinome, kad mokėjimai šiai šaliai buvo sustabdyti dėl pažeidimų. Pone komisarė, kokia padėtis Bulgarijoje šiandien? Ar galėtumėte mus pateikti kokios informacijos? Kokia yra auditorumų pozicija, mes jau girdėjome. Pone komisarė, Atsiprašau, bet tai yra ne mano kompetencijos rytis, aš nedirbau su Bulgarija. Taigi atsakyti nenorėsite, sako kalbėtojas. Pone komisarė, ar turėtumėte kokį super patarimą tam, kuris dirbs po jūsų šiame poste? Ar galima tikėtis, kad egzistuoja kažkoks pateisinamas klaidų lygis, toleruotinų klaidų lygis. Ar turėtumėte kokią nors super patarimą jūsų pasiekėjui? Dėkoju. My, directed... Visa mano tarnyba, generalinis direktorius ir visi kiti dirbo labai rimtai. Buvo išmoktos tam tikros pamokos darbo metu ir manau, kad mes tikrai pagerinom savo darbą. Na, tačiau pridėčiau šiek tiek politinę natą, pasakydama, kad yra labai svarbu diskutuoti apie tai, kokio pa, nedidelio lygio klaidos gali būti toleruojamos, koks gali būti tas klaidų lygis. Pavyzdžiui, Haitis yra naujas atvejis. Visi matė, kokio masto nelaimė sukretė šią šalį. Per televizorių matėme žmonių kančias. Ar galima įsivaizduoti, kad ateityje galim susidurti su panašia situacija? Šalis narys duoda pinigus, bandydamos padėti tai nukentėjusiai šaliai. Ar tuomet uh, įmanoma kalbėti, kad šimtas procentų pagalbos pasieks savo tikslą ir kad Haitis turi administracinius gebėjimus tai pagalbai valdyti, juk neįmanoma. Ir aš manyčiau, kad mano pasiekėjas turėtų remtis labai konkrečiais dalykais, vertindamas e, situaciją. Aš suprantu, kad rizikos išliks. Mes nesijaudiname, pažiūrėjau, dėl to, kokia rizika kyla bendradarbiaujant su Danija, ar ne, nes jos praktiškai nėra, bet yra šalių, kur ta rizika išlieka. E, Pirmininkas, ačiū. Turime dar pusvalandį diskusijoms. Kolegos užsirašė klausį, suteikiu žodžiu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisarui ne tik už jos pasisakymą šiandien, bet ir už visą jos veiklą per pastaruosius penkerius metus. Mums iš tiesų būtų mieliau, jeigu jūs būtumėt likusi, bet dabar kita ponė perims jūsų postą, jūs labai tikote šiam postui ir dažnai aukodavotės. Todėl aš norėčiau išreikšti didžiulę pagarbą. Tačiau e, e, auditorumai e, dėja pasakė tai, į ką reikia atkreipti dėmesį. Manau, kad mes, parlamentas, e, dažnai būname per geri galiu tą atvirai pasakyti, nes mes čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, apie 6,5 milijardų eurų iš viso. Ir tai, kas mums čia sakoma, e, kad praėjusiais metais vis e, įvyko kažkokie nenumatyti gaisrai, bet šiemet namas sudegė, bet išliko bent jau garažas. Skamba lyg tai būtų tokia situacija, kad yra kažkoks mažas, e, maža pažanga. E, kiekvienas, kiekviena veikla, net ir nedidelė parama, pavyzdžiui, vaikams Vokietijoje, kiekvienas euras turėtų būti aiškiai. E, aiškiai e, pažymimas, kam jis yra išleidžiamas. Tas yra susiję ir su parama Haičiu ir taip toliau. Mes žinome, kad kuomet yra ypatingos skubos situacija, galbūt nėra laiko e, viskam konkrečiai fiksuoti. Todėl aš jums e, pritariu, e, kai jūs sakote apie justified tolerance apie pateisinamą e, toleranciją, tačiau vis tik tai kalbant apie tą toleranciją, vis tik tai reikia kalbėti apie tam tikras ribas ir tos ribas turi būti griežtai nustatytos, galbūt tą galima padaryti kartu su audito rūmais. Nes tai, kas šiandien buvo pasakyta, iš tiesų kelia susirūpinimą. Aš pažįstu poną Engvirdą ir jis iš tiesų yra labai sąžiningas žmogus. E, ir tai, ką jisai šiandien mums pasakė, iš tiesų į tai reikia atkreipti dėmesį. Mes jau e, su jumis, su komisija seniai diskutuojame, diskutuojame apie lėšas skirtas Europos vystimosi fondui. Ir, tačiau vis, vis tose diskusijose išiškėja, kad yra kažkokios sritis, prie kurių mes tarsi neprieiname. Ir galiausiai e, baigėsi viskas taip, kad. E, e, Mm, už tai mes atsakome visi, nes nuolat yra kalbama, kad yra švaistomi europiniai pinigai, o mes negalime toleruoti tokios situacijos, dėl kalbant apie ateitį, e, noriu jūsų paprašyti, kad savo pasiekėjai, prašau jūsų tą pasakykite, nes Nes juk generalinio direktorato atsako, atsakomybė išliks ta pati, išliks darbuotojai ir galiausiai aš jums atvirai galiu pasakyti, kad mes atvirai matome, kad e, ponas Baroso vis labiau e, smulkina tas kompetencijų sritis ir mes e, pagaliau nematome tos vieningos kompetencijos, kad pavyzdžiui už viską būtų atsakingas vienas komitaras. Komisaras, e, pavyzdžiui, e, ponė Jeleva būtų, už, būtų buvusi atsakinga už pagalbą. Aš dabar džiaugiuosi, kad ne ji atsakinga už tą sritį, kad bus kitas žmogus. Aš čia kalbu dalykiškai ir visai atvirai. Tačiau aš pats norėčiau išgirsti, kas pasikeis ateityje. Jūs pasakėte patarimus, e, kas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kas turėtų keistis, bet e, galbūt kažkas pasikeis, kadangi šis postas yra ta, tam tikra prasme koordinacinis postas, tai vis tik turi kažkas keistis. Ir mes iš koordinatorės reikalautumėme daugiau atsakomybės vienose rankose, o generalinis direktoratas turėtų e, eiti irgi tą srovę Dėkoju, sako komisarė. E, Pone parlamentarė, visų pirma, norėčiau Jums išsakyti, e, padėkoti už tą, e, ką Jūs išsakėte dėl mano asmens, dėl mano veiklos. Aš pati džiaugiuosi tais praėjusiais penkeriais metais. Tai buvo iš tiesų labai įdomus, bet ir intensyvus ir įtemti metai. Ir džiaugiuosi, kad Jūs juos taip įvertintumėte. Dėl to, ką mes kalbame apie tas dviejų, penkių procentų klaidas, e, man noriu atkreipti dėmesį, kad nekreipiamas dėmesys į tai, kas, kas e, vyksta pagal procedūras ir kas iš tiesų turi finansinį poveikį. Būtent tą klausimą ateityje mes turėtume kelti, kas turi finansinį poveikį. Nes ateityje komisija turės, turėtų subalansuoti tuos dalykus, ypač kontrolės metu. E, ir e, aš labai dėkoju Jums už Jūsų paramą, tačiau man atrodo, kad užsienio reikalų srityje būtų labai svarbu daryti e, kaštų ir naudos analizę. Ir būtent turėti omenyje, kad galbūt ne visuomet tos kontrolės yra prasmingos, nes dabar yra labai ko, daug kontrolių ir man dažnai kyla klausimas, kaip ir apskritai mano žmonės sugeba dirbti. Yra eksante, ekspos kontrolės ir visos kitos kontrolės, Olafo kontrolė, išorinis auditas ir taip toliau. Visa tai turi vykti labai greitai ir dažnai mes tiesiog skaičiuojame. E, tokius dalykus, kurių neįmanoma apskaičiuoti, kurie galbūt yra nėra tikslingi. Aš nesu tas žmogus, kuris nenori dirbti teisingai ir sąžiningai ir aš to reikalavau iš savęs ir iš savo žmonių. Dabar dėl kompetencijų klausimo. Aš patims galiu pasakyti, kad aš pati galvojau apie tai, kaip būtų galima paskirstyti kompetencijas. Uh, Ar aš galiu savo nuomonę pasakyti pirmininkui, o mano nuomonė yra tokia ir ją pasakysiu. E, labai atvirai, kad būtinai reikia už kaiminystės politiką atsakingo komisaro, nes kaiminystės politika, kalbant tiek apie santykius su rytais, tiek apie kitus santykius, yra labai svarbi, o užsienio reikalų komisaras negali už visą tai atsakyti. Aš pati žinau, kad aš, pavyzdžiui, e, tam tikrą dalį savo kompetencijos pilnai išnaudojau, tačiau vienas žmogus visko negali padaryti. Tai yra puikus darbas, tačiau yra, e, tad reikia turėti darbuotojų, kurie galėtų galėtų gilintis į smulkmenas, į detalės. Ir aš aišku suprantu e, tai, ką jūs sakote, kad nėra vieno atsakingo asmens, tačiau tai, kas yra atsakingas politinių lygmenių, jis yra atsakingas ir už politinę e, koordinaciją. Ir aš tikiuosi, kad mano pasiekėja labiau jauksi tą koordinacinį vaidmenį. E, manau, kad mes dabar visi aiškiai suvokiame, kad e, ta žmogus turi būti Relex grupės šefas ir e, iš tiesų jo veikla turėtų daryti poveikį e, realiam asistentų darbui. Tačiau tas žmogus, mano postė dirbantis žmogus, negali visko padaryti vienas. Mes turime puikias tarnybas, tačiau tam tikrą prasme turime ir e, komisarus, kurie atlieka, jeigu galima taip išsireikšti, tarpinį vaidmenį, kurie padeda. E, mano posto komisarė ir padės jai, nes vienas žmogus iš tiesų negali visko padaryti, toks yra mano įspūdis. Ačiū. Gerbiami kolegos, kviečiu užduoti trumpus klausimus ir atsakyti kviečiau trumpai, nes manau, kad visi turi turėti teisę pasakyti, ponė Greslė. Dėkoju. Aš turiu 30 minučių, jeigu aš padidinčiau kolegos Hatsirmarkakį um, iškalbėtą laiką savo frakcijai. Iš tiesų, ponė e, Ferrero Valnert, galėčiau Jums pasakyti, kad Jūs buvote puikiai komisarė, mums Jūsų trūks. Aišku, mūsų ta draugystė tam tikra prasme buvo tokia saliginė, tačiau vis tik mes draugavome. Tai yra jūsų e, postas su biudžeto kontrolės komitetu. Ir kalbant apie finansų valdymą, man iš tiesų yra džiugu, kad jūs labai atsižvelgėte į mūsų pastabas, e, kalbant apie e, paketo kitus klausimus norėčiau pasakyti, pasakyti Jums, kad mes tikimės Jūsų supratimo, kad kol kas, kol dar lab, neaišku, kokia bus užsienio reikalų tarnybos veikla, kad mes reaguojame šiek tiek santūriai. Kalbant apie tą ateities tarnybą, vis tik mums dar trūksta žinių apie ją. Aš žiūrėjau statuto dešimtąjį priedą. Ir norėčiau jūsų paprašyti, kad jeigu aš užduosiu atitinkamus konkrečius klausimus dėl atitinkamų konkrečių sumų, jūsų tarnautėms, jūsų darbuotėms, kad jie konkrečiai atsakytų. Uh, į tuos klausimus. Todėl norėčiau jūsų jau dabar paprašyti, kad mes gautumėm konkrečius atsakymus į konkrečius klausimus. Taip pat aš pastebėjau tokį dalyką, kad kuomet yra delegacijų inspekcijos atliekamos, tai ES darbuotojai 40 procentų laiko nebūna tose inspekcijų vietose. Aš pati asmeniškai pateikiau Jums klausimą raštu dėl šito. E, e, dėl šito klausimo ir norėčiau jūsų paprašyti pasirūpinti, kad komisarų nebuvimo tarnybos vietoje laikas šiek tiek sutrumpėtų, nes gali negali tai būti, kad mūsų darbuotojai nuolat būtų kažkokiose kelionėse. Ir taip pat e, negalima e, toleruoti tokios situacijos, kai daug žmonių dirba dėl atitinkamos delegacijos e, ir dalis iš jų nebūna darbo vietose. Taip pat būtų tikslinga žinoti, kur bus atliekamos saugumo misijos ir kaip jos bus kontroliuojamos. Ir Ir ar tą darys komisija, ar ji vadovaus tiems dalykams, tai yra svarbus klausimai, nes jie yra susijęs su administravimo ir kontrolės teise. Toliau kitas klausimas kaip Relex generalinio direktorato vaidmuo bus pereis į užsienio reikalų tarnybą. Statutas kol kas to nenumato. Statute yra kalbama apie laisvanorišką, savanorišką veiklą ir reikia pasirūpinti tuo, kad nebūtų paskui prievarta atliekamos kažkokios kažkokios užduotis. Kiek žinau, praėjusį penktadienį Korepere buvo diskusijos apie užsienio reikalų tarnybą ir man atrodo, kad kol kas yra nesažininga, kad mes neturime apie tai žinoti. Äh, dėkuoju, ponė Greslė, dėkuoju Jums nu, dėl išorės reikalų tarnybos, tai aš buvau kaip ir pirmtakė. Na ir kalba eina apie 2008 metus ir turiu labai tvirtai pasakyti, kad dėl išorės veiksmų tarnybos, tai dėl jos daugelis klausimų dar tiesiog neišaiškinti. Na ir ponė Ešton, uh, E, turės kada nors pripažinti, kad parlamentas jos dar oficialiai nepatvirtino, lygiai taip pat kaip ir kitų komisarų. Iš vienos pusės reikalavome viską jau būt padarius, o kita vertus komisijos dar nėra, taigi suteikite jai šiek tiek laiko. Na, o aš asmeniškai galiu pasidalinti tomis žiniomis, kurias turiu, taip pat ir savo nuomonę dėl tų dalykų, apie kurią ją turiu. Angliškai pirmiausia pasakysiu. Pirmiausia, manau, kad galvojant apie iššūkius susijusius su nulinė personalo augimo strategija, kurią komisija patvirtino, tai galvojant apie šią strategiją, turi būti visiškai aišku, kad e, turint visą galvoj, galvoj visą šį kontekstą buvo patvirtinta daug priemonių, kurios leistų pagerinti žmogiškų išteklių naudojimą, be kita ko, pažiūrėjau, e, mokymo keliu. Na ir komisijos tarnybos susiduria su tokia situacija, su, situacijomis, kai joms tenka kiekvienais metais skirti daugiau vystomosios pagalbos, neleidžiant tinkamai didinti personalo dydį. Taigi aš noriu apginti mano darbuotojus tiek, kiek galiu, tačiau aišku yra bendrasis biudžetas, biudžeto komisija ir parlamentas raginamas neišlaudauti. O kita vertus, mes raginame dirbti kuo kruopščiau, tiksliau dokumentuoti mūsų teikiamą pagalbą, teikiant didesnę pagalbą. Ir Europe Aid srityje kiekvienai dešimčiai milijonų eurų, kurie yra skiriami nuo 2004 metų, tada kai aš pradėjau dirbti, tai kiekvienam dešimčiai milijonų eurų. Ketvirtaisiais metais buvo 4,8 žmogaus, o dabar yra 3,9 žmogaus. Taigi, na ir kartais sudėtingose šalyse sudėtinga pritraukti darbuotojų, nes žmonės tiesiog nebenori vykti tenais dirbti. Ir būtent dėl šios priežasties E, darbo vietos užpildytos tik 26 procentų, ypač tose sudėtingose šalyse. Kitas svarbus dalykas - būstinėse e, laikiniems agentams yra sudarmas trijų metų e, sutartis. Žmonės yra apmokami, parengimi darbui, o po to jiems reikia pasitraukti iš tos darbo vietos. Aš nemanau, kad tai yra tinkama strategija. Aš jos negalėjau pakeisti, tačiau jeigu ateityje tokia galimybė egzistuotų, tai tikrai būtų verta keisti tą strategiją. Nes labai svarbu, kad atstovybėse pagal sutartis dirbantis agentai galėtų dirbti nuolatos, juolab, kad ten yra ir darbo vietų. Na, jūs paklausite ir dėl ateities. Na, reikės dar nuspręsti, kokios bus tos naujos struktūros, nes, e, kaip žinote, baronienė Ashton buvo paprašyta pristatyti tarybai visą pasiūlymų paketą, aišku, tampri bendradarbiaujant su parlamentu. Tai turi būti padaryta balandžio mėnesį, aišku, dirba komanda, tačiau daug dalykų dar nenuspręsta ir daug ką neatsakyta. Man rodos, tai jau minėjo ir jis savo klausime. Kaip ten bebūtų, ta išorės reikalų tarnyba bus lygiai tokia pat atskaitinga kaip ir komisija savo darbe. Aš manau, kad tai pagrindė svarbiausias veiksnys sutarties kontekste. Na, šiuo metu komisija kaip po tokia patvirtina darbuotoje ir po to jį tvirtina tuos biurus ir visą tai perdada generaliniam direktoriui, o po to jis visą tai gali perduoti delegacijų vadovam. Klausimas yra, kaip tai bus daroma ateityje, kol kas tai dar nelabai aišku ir dar niekas nenuspręsta. Aš nebesu užsienio reikalų komisarė, aš nebedalyvauju korepere, aš negaunu ataskaitų. Taigi, tiesą sakant, nežinau, kas ten sakoma, bet žinau, kad visiems jums labai rūpi šis dalykas ir sutinku jog labai svarbu, kad dirbtų vietoje saugos darbuotojai. Neseniai lankiausi Kostarikoje, Gvatemaloje, El Salvadore, o Gvatemala e, yra tokia šali, kur saugos rizikos didelė. Ten didžiausias smurto lygis visame pasaulyje, didžiausias nužudy, e, nužudimų lygis. Taigi reikia pasirūpinti saugumu, darbuotojų saugumu. Taigi šiandien iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu norime gerai dirbti, tam reikia už, užtikrinti saugumą. Ir aš visuomet jaučiausi atsakinga už mano darbuotojų saugumą ir labai džiugu, kad kai kalbame apie smurtą, tai nebuvo daug incidentų, bet, bet vis dėlto būta atvejų, būta incidentų ir saugumo sumetimai iš tikrųjų yra svarbus. Dėkoju, dar turime 10 minučių laiko ir penkis klausimus, ponia Ajala. Eh, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Ferrero Valdner ir padėkoti jai už jos nuveiktą veiklą ir palinkėti jai viso ko geriausio ateityje ir tikiuosi, kad jis savo patirtį puikiai panaudos. Mes kaip tik ką tik kalbėjome apie personalo problemas, apie releks ir delegacijas ir jeigu jūs leisite, ponė pirmininkė, norėčiau e, šią diskusiją panaudoti tam, kad e, pagerbčiau ponę Pilar Juales, kuri buvo komisijos atstovė e, Haityje ir ji žuvo ten žemės drebėjimo metu. Ir manau, pagerbdami ją, mes tuo pačiu išreikšime savo solidarumą su Haičio žmonėmis, nes mes čia kalbame apie žmonės, kurie nukentėjo. E, mes kalbame apie žmonės ir jų saugumą ir tai aišku yra susiję ir su biudžetu. Bet dabar grįžkime prie 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Norėčiau užduoti konkretų klausimą e, komisariai. Mane domina dvi temos. Visų pirma, e, santykiai su jungtinėmis tautomis. Čia aš norėčiau paliesti ne kokią kiek kokybinius e, aspektus, bet norėčiau pakalbėti apie kontrolę ir įvairius e, dokumentus, nes audito rūmai skundžiasi, kad jie neturi prieigos prie dokumentų. Ir kadangi aš esu pranešėję šią temą, pavyzdžiui, dėl e, agentūros Kosove mes taip pat turėjome panašias problemas, mes neturėjome prieigos prie dokumentų. Jūs dabar jau paliekate šį postą, tačiau iš savo patirties, ką galėtumėt pasakyti, ką būtų galima ateityje padaryti, kad ši problema būtų panaikinta, kad nebebūtų tokių skaidrumo trūkumų, nes dėl to e, kvestionuojamas visas bendradarbiavimas. E, svarbus bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis. Ir antras mano klausimas yra susijęs su nevyriausybinėmis organizacijomis. Jūs žinote, kad e, jose yra personalas, iš dalies, pus, iš dalies tai yra e, komisijos įdarbintas personalas, tai vadinamieji agentai. Ir iš dalies tai yra tiesiog žmonės, kurie dirba nevyriausybinėse organizacijose. Mes žinome, kad buvo tam tikrų klaidų, į kurias atkreipė dėmesį e, auditorumai ir pranešėjai ir e, atsižvelgiant į tas problemas, kyla klausimas dėl tų agentūrų, dėl tų nevyriausybinio organizacijų e, veiksmingumo. Buvo pasakyta, kad buvo galima sumažinti rizi, riziką. Pirmininkas prašo kalbėti trumpai, nes nebeliks laiko kitiems parlamento nariams užduoti klausimus. Aš norėčiau E, tik paklausti, ar galima sumažinti nevyriausybinio organizacijų darbuotojų skaičių. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie Pilar. Mes iš tiesų visi liūdime ir išreiškėme savo užuotą Pilar šeimai ir artimiesiems. Mes tikėjomės, kad Pilar bus atrasta, tačiau dėja jos jau nėra gyvųjų tarpe. Kalbant apie santykius su jungtinėmis tautomis. Norėčiau pasakyti, kad kartais iš tikrųjų buvo taip, kad buvo sunku gauti dokumentus, ypač kaip kai kurios jungtinių tautų agentūros nežinojo, kad dabar tai yra ypatingai svarbu. Aš pasakiau, kad mes norime dirbti su jungtinėmis tautomis, esu dirbusi ir su generaliniu sekretoriumi kartu, kartu ir su kit, ir kitais lygmenys esame bendradarbiavę. Na, manyčiau, kad teismai turėtų gauti visą dokumentaciją, jeigu iškyla sunkumų. Jeigu mes turime įsiterpti, aš turėčiau sakyti štai ką, kad visada paprastai tai padėjo, nes pavyzdžiui, su Bangladešo atveju, kai susidūrėm, tai tikrai padėjo. Mes labai aiškiai pasakėm, kad mes turime imtis priemonių, tačiau jeigu tas nepadeda mūsų ištepimas, tuomet reikia daryti kitokias išvadas. Kai dėl rizikos ir nevyriausybinių organizacijų, norėčiau pasakyti štai ką. Jūs be abejo žinote, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad sprendimas suteikti išmoką vieną ar kitą yra paremtas labai sudėtingų ir griežtų atrankos procesu. Iš pradžių teikiami siūlymai, paskui jie svarstomi ir vertinami. Ir tai daro nepriklausomas vertinimo komitetas. Jo nariai yra profesionalūs ekspertai ir vertinimas yra atliekamas at, grinai techninių ir finansinių požiūrių. Projektai šitaip vertinami, atsisakant bet kokios politinės įtakos. Mes jos nedarome. Iki šiol šitaip viskas vyko ir norėčiau pasakyti, kad sistema veikia, na, sakyčiau, patenkinamai. Ačiū. Labai trumpai. Pone komisarė, dėkoju už jūsų visi uh, pareigojimus. Norėčiau dėl Turkijos užduoti klausimą. Europos Sąjunga nuo 2004 iki 2012 numatė tam tikras lėšas Turkijai. Klausiu iš naujo, sako kalbėtas. Ačiū už jūsų darbą, ponė komisarė. ES lėšų patenka ir į Turkiją. Savo rašytinėme atsakymė pasakėte, kad tai yra pakankamai didelė suma, siekianti 7-8 milijardus eurų. Tokia yra bendra suma. Iš jūsų atsakymo susidarė įspūdis, kad problema yra ta, kad ten nėra pakankamai gebėjimų, kad būtų galima tinkamai tas visas lėšas panaudoti. Per Švedijos radiją, be kita ko, buvo kalbama apie neseniai atliktą tyrimą, kuris rodo, jog yra sunku pamatyti, kam tos lėšos buvo panaudotos. Buvo konstatuota, kad yra daug korupcijos ir sukčiavimo atvejų. Ir trečias dalykas, blogiausias, sakyčiau, yra tas, kad pinigai naudojami pagal vieną ar kitą politinį pasirinkimą. Ten, kur islamistų partijos tebe išlaiko kontrolę, ten keliauja ir tos lėšos, tuo tarpu mažumoms netenka nieko. Kaip į tai galėtumėte reaguoti, ponė komisarė? Susidaro įspūdis, be kita ko, kad jūs nesate visiškai patenkinta tuo apipražimu, kurį pateikė kolegos dėl klaidų. Norėčiau nu, sužinoti, ką jūs apie tai manote. Už plėtros politiką atsakingas yra mano kolega Olirenas. Aš nesu kompetentinga e, pasisakyti šiuo klausimu. Men kunne ikke lige spørge, det svar, der er givet her? Na, atsakymas, kuris yra čia patiktas dokumente, juk yra jūsų, ar ne? Čia jūsų vardu tas atsakymas pateiktas. Honorable Andreasen. You, Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, jūs sakėte, kad darėte viską, ką galėjote. Ir aš manau, kad iš tiesų taip ir buvo, tačiau kai skaitau jūsų atsakymus ir rašytinius klausimus, netrodo, kad jūsų veikla buvo pakankama. Į antrąjį klausimą atsakėte remdamasi audito rūmų pranešimu. Remiamasi yra finansinio bendradarbiavimo pagrindų su jungtimis tautomis. Ar jūs manote, kad 2009 metai buvo tie, kai kontrolės trūko? 2006 Liepa buvo teiktas auditas ir 2009 buvo teiktas kitas vertinam, vertis, praėjo treji metai. Trečių klausimų jūs kalbate apie ekspost kontrolės padarinį. Ar galėtumėt pasakyti, kodėl tik 2007-aisiais tas vadinys buvo įsteigtas, o ne anksčiau. Ir dar vienas svarbus dalykas. Ketvirtame klausime jūs kalbate apie kritiką, kurią išreiškia auditorumai dėl releks bendradarbiavimo su Graikija. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Auditų rūmų pranešime yra kalbama apie AMIS misiją ir apie informacijos sistemas. Atsakymai buvo ganai, ganai aptakusi tai. Tai kiek laiko ta sistema gyvuoja? Pusantrų metų ar septynerius metus? Finansinės, finansinių sistemų, tinkamų sistemų įdėgymas, jūs sakėte, sumažintų poreikį turėti daugiau personalo. Ar jūs taip tebe manote, kaip į tai galėtumėte reaguoti? Atsakymas, ačiū. Pirmiausia, norėčiau aiškiai pasakyti štai ką. Auditas dėl įgyvendinimo priemonių buvo priimtas 22 dieną Liepos mėnesio, o paskui buvo sekama, kaip e, vyksta darbas ir tas, tos priemonės įgyvendinamos iki praėjusių metų sausio 22 dienos. Mes sutikome dėl aštuonių pastabų Eitkau, Musiškių ir kai kurių kitų dalykų. Trys rekomendacijos buvo atviros Buvo kalbama apie patikras įvairias, buvo kalbama apie e, rezultatų komunikavimą, čia pasiektą pažangos, EITKO ir, ir kai kurios kitos organizacijos. E, pas, klausimų jau galima buvo kontrolę sustabdyti šiuo metu. Paskui buvo kalbama apie jungtinių tautų kai kurių, bendradarbiavau su jungtinių tautų kai kuriais padaliniais. Ir norėčiau pasakyti, kad netgi kalbant apie bendradarbiavimą su Nigerija ir Bangladeša buvo atlikta visa eilė analizių ir patikrų. Visą tai rodo, kad EITKO e, įgyvendino pateiktas rekomendacijas. Buvo viena iš tų rekomendacijų, kuri buvo susijusi su jungtinių tautų patikimumo, e, patikinimo pateikimu buvo pasakyta ir tai, kad mes įdėgėme vertinimo sistemas, atitikties įvertinimo sistemas, mes delegacijoms pateikėme reikiamas rekomendacijas dėl darbo. Aš manau, kad bendrai sistema buvo reikšmingai pagerinta ir aš manau, kad dabar yra ma, įmanoma dirbti žymiai geriau. Aš minėjau politinės priežastis visas įvairiausias ir manau, kad Tai yra tie dalykai, kurie mums neleidžia atsisakyti bendradarbiavimo su jungtinėmis tautomis. Dėl ekspos kontrolės. 2007 metais Relekse jį buvo įdėkta. Tai buvo tiesioginis rezultatas, e, įgyven, kurio, kurio, kuriem mes įgyveninti po serijos atliktų auditų. Mes matome, kad dabar visas tas darbas vyko patenkinamai, bendradarbiavimas auditorumais vyko patenkinamai taip pat. Mes dirbome turėdami labai mažai lėšų. E, paskui tų lėšų e, apim, apimtis išaugo, tad ir ekspost kontrolės turėjo atsirasti daugiau. Buvo įdėkta bendra relekso informacijos sistema, ten yra kaupiami duomenys, kurie yra reikalingi lėšų valdymui. Duomenų kokybės pagerinimas buvo vienas iš tikslų. Mes dirbome prie šio klausimo nuo pačios pradžios, bet paprastai tam reikia laiko. Reikia laiko, kad pagaliau tie visi sisteminiai dalykai nusistovėtų. Pavyzdžiui, mes numatėme tam tikras bendras gairės duomen, susijusias su duomenų kokybė, su duomenų valdysena, su jų kokybė, su standartai susijusiai su duomenų kokybė ir panašiai. Mes tikrai reikšmingai pagerinome savo sistemą, tiek galėčiau pasakyti. Merci, monsieur. Pona Sodį, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Pone pirmininkė, ačiū, kartuosi kalbėtas. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes tikrai jūs, mums jūsų trūks, mes jūsų lauksime čia, nes jūs dirbote labai kompetentingai, nuoširdžiai ir mums trūks taip pat jūsų šypsenos, jūsų elegancijos, kuri lydėjo jūs visus jūsų kadencijos metus. Kai jūs matydavome televizijos ekrane, didžiuodavomės, kad esame europiečiai. Klausimą užduosiu tik vieną, kadangi prašoma taupyti laiką. Jūs minėjote, kad Perinu prie klausimų, sako kalbėtas. Mano klausimas yra toks. Mes laukime jūsų politinio testamento. Vyksta e, biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Jis yra, procedūra yra vykdoma. Ir dabar kyla klausimas, ar nereikia sukurti tam tikro Europos bendrijų instrumento susijusiu su ES išorės santykių politikos įgyvendinimu. Ar mums reikėtų tokio instrumento? Ar būtų galima, ir tuomet būtų galima apibendrinti viską, ką daro taryba, komisija, būsimasis Europos Sąjungos tarybos pirmininkas ir taip toliau ir panašiai. Nes sistema yra tokia paini, kad nei mes, nei piliečiai joje nebesusigaudo. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Atsakymas. Širdingai ačiū už klausimą. Širdingai ačiū už komplimentus, kuriuos ką tik išsakėte tikrai man irgi trūks buvimo šiuose požiuose. Atsakydama į klausimą galėčiau pasakyti štai ką. E, išorės pagalbos instrumentas yra tikrai labai sudėtingas. E, kad būtų galima įkurti vieningą instrumentą, nes dabar jų yra daug, aš manau, reikėtų pirmiausia atlikti labai detalę ir gilę analizę apie tai, kokios to galėtų būti pasiekmes. Nenorėčiau sakyti šiuo metu nei taip, nei ne dėl to instrumento sukūrimo. Tačiau būtų galima kreiptis į visus ekspertus, galėtume patys savęs paklausti, galėtume užduoti šį klausimą ir audito rūmams. Ir galėtume paprašyti atlikti analizę, ką tokio instrumento įdėgymas galėtų atnešti. Visus už ir prieš išsidėstyti. Tai tiek šiandien galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Tema, suprantama, yra svarbi. Klausimas svarbus, reikėtų daugiau nuoseklumo, daugiau harmonizavimo, tačiau tuo pat metu aš nežinau, ar paskui, e, kalbant apie to e, instrumentų įgyvendinimą, niekas nenukentėtų, jeigu jis toks vieningas būtų įdėktas. Audizione la saluto, do subito la parola Dėkoju, aš taip pat norėčiau Jums padėkoti dėl, už dalyvavimą ata, e, šiuose klausimuose ir suteikti žodį Joanis Sarmas iš audito rūmų. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami šio komiteto nariai. Buvau kvieštas pateikti audito rūmų pastabas dėl 11 metinės ataskaitos skirsnio susijusiu su administracinėmis išlaidomis. 11 skirsnė auditorumų pranešimo jūs galite rasti keturias uh, kategorijas susijusiu su pateikiamą informaciją. Pirmiausia, dėl sandorių. Antra, dėl vidaus kontrolės sistemų veikimo. Trečia, dėl atskirų atliktų auditų ir ketvirta kategorija dėl ankstesnių teismo pastabų e, įgyvendinimo. Kai dėl sandorių? E, e, Teismas, e, audito rūmai atsiprašau, 2008 metais patikrino 55 sandorius. Šio darbo rezultatas ir išvados buvo tokios. Nebuvo jokių reikšmingų problemų susijusių tais sandoriais. Tai štai tiek būtų galima pasakyti. O kai dėl vidaus kontrolės sistemų, vėlgi audito rūmai nerado jokių reikšmingų klaidų ar netikimų. Trečia, mes taip pat auditavome e, atskirus dalykus, atskiras rytis. 11 skirsnyje yra daug detaliau apie tai kalbama. Mes pateikėme eilę pastabų dėl atskirų institucijų. Pasakyti būtų galima štai ką. Teismo pareikštos pastabos buvo priimtos, institucijos sutiko su jomis, kurioms buvo tos pastabos skirtos, o dabar sekame, kaip į mūsų pastabas bus reaguota kaip tos institucijos jas pritaikys praktikoje. Ketvirta, kalbant apie mūsų pastabų gyvendinimą mes konstatuojame, jog yra pasiekta pažangos svarbiausiai, sakyčiau, klausimais. Bendra išvada, kurią galėčiau šiandien pateikti, būtų tokia, kad dėl administracinių išlaidų bendra auditorumų nuomonė yra pozityvi. Turėčiau taip pat pabrėžti, metodologijos požiūrių svarbų dalyką. Audito rūmai teikia bendrą nuomonę ar bendras išvadas dėl visų institucijų, o ne dėl atskirų individualių institucijų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ringrazio la Corte dei Conti. Dėkoju auditorumams. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Katrin Dei, ji yra Europos komisijos generalinė sekretorė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labadiena visiems. Tikrai malonu vėl pas jūs apsilankyti šiame komitete. Taip pat dėkuoju už šios dienos kvietimą į šį posėdį kadangi yra toks perimanarsis laikotarpis tarp vienos komisijos kolegijos prie kitos, taigi tokiu būdu atstovauja testinumui komisijos sistemoje ir tikrai labai malonu informuoti Jūs apie mūsų dabartinius darbus, bandant pagerinti komisijos finansavimo kontrolės ir valdymo uh, veiksmingumą. Na ir tikiuosi, man pavyks įtikinti jūs. Mes skiriame daug lėšų tam, ką mes laikėme, laikome komisijos didžiausių valdymo ir administravimo iššūkių ir tikiuosi, kad rezultatai bus apčiuopiami. Komisija, sakyčiau, e, susidorojo su vienu, labai sklandžiai su vienu iš didžiausių plėtrų Europos Sąjungoje Ir manau, kad tikrai politikos rezultatai yra svaros. Niekas nėra idealu, aišku, nėra tobula. Ir mes pirmiausia tai pripažinsime ir sutinkame, kad reikia siekti pažangos, nes nežiūrint didelių pastangų, komisijai vis dėlto nepavyko pasiekti, kad auditorumai viską patvirtintų kaip nepriekaištinga. Tačiau uh, vis dėlto mes ketiname išsamei jūs apie viską informuoti. Tikiuosi, kad pripažinsite mūsų pastangas bandant pagerinti valdymo ir kontrolės sistemas. Na ir tikiuosi, kad nauja komisijos kolegija lygiai taip pat ryštinga ir atkakliai sieks šių tikslų kaip ir likšelinė. Na, praeitas auditorumo ataskaita mus padrasino pripažinti rezultatai, pažanga, taip pat visų institucijų pastangos pagerinti fondų lėšų valdymą. Manau, kad taip atsitiko dėl tų svarbių priemonių, kurias nesikį aptarėme šiame komitete ir kurias dabar taiko komisija. Taigi norėčiau pamėti tik tais keletą šių priemonių, kurios jums ypač aktualios, o prie kitų mielai sugrįšiu vėliau. Pirmiausia, manau, kad kasmet mums pavykdavo pagerinti e, sintezės ataskaitos e, turinį ir kokybę ir tenais įvertinami politinių požiūrių lėšų valdymas. Taip pat labai malonu, jog auditorumai pripažino, jog metinė veiklos ataskaita, kuri rengiama e, generalinėme direktorete, kasmet gerėja. Taip pat mes rengėme veiksmų planą, kurį komisija patvirtino 2006 metais. Ten kalbama apie vidaus kontrolės integravimą ir manau, kad reminti šiuo veiksmų planu galima parodyti, jog mūsų vidaus kontrolės sistema šiuo metu yra daug geresnė. Na, panašiai šis komitetas labai tikdžiai stebėjo, kaip komisija gyvena dina 2008 metų veiksmų planą ir dauguma šių veiksmų jau gyvendita, tačiau darbai dar tęsiasi ir mes ketiname parengti naują pažangos ataskaitą, kai jau pradės dirbti nauja komisijos kolegija. Na ir galiausiai. Uh, mm, saugikliai, kurie leido pagerinti atskaitomybę. Na nu ir kaip žinote, vadovant komisarui Kalas, mums pavyko gerokai pagerinti sistemos skaidrumą. Pavyzdžiui, teikiama informacija apie naudos gavėjus, taip pat ši informacija yra teikiama svetainėse, kuriuose yra nuorodai ir atitinkamas nacionalinis sistemas. Na ir šiais metais dirbsime vienoje iš naujų sričių, Tai yra, pavyzdžiui, toliau tęsime komisijos kon toleruotinų klaidų koncepciją ir kit... tikimės, kad tokiu būdu pavyks užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp rizikos ir kaštų kontrolės. Na, žinau, kad yra ir kitų jums įdomių sričių. Pirmiausia, mes ketiname pagerinti struktūrinių fondus valdymo situaciją. Komisija nuolat informavo jūs apie tai, kaip mes stebime tas programas, kur yra didžiausias klaidų skaičius ir kaip yra užtikrinamas lėšų gražinimas. Na ir nauja komisija be abejo e, labai daug dėmesio skirs teisėkuros supaprastinimo klausimams, nes manome, kad yra daug sričių, kur galima būtų sumažinti kaštus, be kita ko atliekant finansinius sandorius. Taip pat bus pateikta pasiūlymų dėl įtikinamumo taisyklių ir taip pat bus parengtas nuos finansinis reglamentas, kurio tikime sulaukti šiuo metu gegužės mėnesį. Taip pat bus supapristinas taisyklės, e, leidžiančias įvertinti rezultatus. Taigi, apibendrindama galiu pasakyti, kaip, kad kaip ir mes ir toliau uh, plėtosime idėjas dėl uh, toleruotinų pakalaidų koncepcijos, nes reikia rasti, um, um, rasti tinkamą pusiausvyrą tarp klaidų rizikos ir kaštų. Na ir, ir mielai ateityje su komitetu aptarsiu visus šios klausimus ir ateityje. Taigi, ponė pirmininkė, paliečiau tik tais keletą aspektų ir galbūt nesigilino viską taip, kaip kad būtų norėjo komiteto nariai. Dėkuoju toliau, ponas Liberatskis. Pone generalinė sekretorė. Norėčiau pradėti nuo jūsų pirmų žodžių dėl testinumo. Be abejo, tai yra didžiulis privalumas, kad yra žmonių, kurie tą tiesinumą gali užtikrinti, keičiantis portfeliams, keičiantis žmonėms. Tad norėčiau paklausti apie komisarų Elsenos kodeksą. Komisijos tarnybos yra pasiūliusios tokį kodeksą. Ar jame atsižvelgiama į tokius aspektus, kaip nebuvimas apibrėžimo tokio dalyko kaip interesų konfliktas? Tuomet aišku, yra sunku nuspręsti, kokių veiksmų imtis, jeigu nutinka toks interesų konflikto atvejis, jeigu jis neapibrėžtas, tai ką daryti. Taip pat trūksta aiškumo dėl dovanų. Kokios dovanos yra primtinos, padvanoties kaip svetingumo ženklą ar panašiai, kokios dovanos galėtų būti primtinos. Ar komisija priims ir patvirtins paskutinę versiją šio kodekso iki 2010 metų pabaigos. O paskui užduosiu papildomų klausimų vėliau, ponė pirmininkė. Well, um, you know, Dėkoju. Kiek žinau, tas kodeksas egzistuoja. Tas kodeksas buvo peržiūrėtas prieš keletą metų. Jis yra gyvenimas labai griežtai. Jūs be abejo žinote, kad gairėse kitai komisijai komisijos pirmininkas kaip tik daro nuorodą į šį kodeksą. Ten yra kalbama apie galimybę peržiūrėti šį kodeksą. Ponas Baroso galėtų diskutuoti šiuo klausimu instituciniu pagrindu ir aš dabar negalėčiau pasakyti, kada tos institucinės diskusijos įvyks. Mes tiesiog dėl etikos komisijoje daug dirbome, mes atlikome daug bendro darbo. Ir aš manau, kad komisija jau yra kontroliuojama ir gali tai įrodyti. Yra įmanoma įrodyti, kad yra taikomi labai aukšti standartai mūsų darbuotojams. Ir yra laikomasi to, ką gairėse yra nurodęs komisijos pirmininkas. Galėčiau taip pat nurodyti, kad komisija ketina dar kartą peržiūrėti šį kodeksą, tačiau nežinau, kada iš tikrųjų tai vyks ir kada jis bus patvirtintas. Uh, Dėkuoju. Na, aišku, kad jeigu kažkas jau egzistuoja, bus peržiūrėta. Toliau, generalinė sekretorija. Mes toliau dirbsime su nauja komisija ir buvo perskirstytos atsakomybės ir portfeliai tarp komisijų. Ar jūs esate tikra, kad veiklos rytis nesidubliuos? Ar galbūt, galbūt net atsiras interesų konfliktų. Pavyzdžiui, turėsime e, komisarą atsakingą už mokestinį saksavimą ir taip pat tas komisaras bus atsakingas už apmokestinimo sistemą. Ar tokia portfelio kombinacija yra tinkama jūsų manimo? Ačiū. Atsakymas. Pirmiausia, e, prieš nusprendžiant dėl veiklos sričių ir portfelių, tai buvo atsižvelgta įvairius aspektus tam, kad būtų tinkamai paskirstytas darbo krūvis visoje komisijos kolegijoje. Na ir iš esmės visi kaip ir pritarė tam portfelių paskirstimui laikui sėkmingų. Na, Dažnai tenka gilinti įvairias besibliuojančias rytis, taigi kartais sudėtinga pasakyti, kur baigėsi vienos, vieno komisaro veiklos rytis ir kur baig, prasideda kito, todėl komisija dirba kaip kolegija ir todėl skiria daug svarbos komisarų bendradarbiavimui komandose, kai kalba eina apie susijusias rytis. Ir tokiu būdu vyksta labai veiksmingas bendradarbiavimas tarp komisarų ir jų tarnybų. Tarkim, jeigu pažvelgsime į vairius paketus, migracijos ir tie kitur, tai tai akivaizdu. Taigi, profesiniu požiūriu nesu susirūpinusi dėl tų portfelių dubliavimasi, nes e, matau, kad būsimi komisarai yra labai nusiteikę uh, bendradarbiauti, galbūt netgi labiau negu kad tai buvo praeitie. Taip pat nematau interesų konfliktų. Tai yra tais atvejais, kai komisaras atsakingas už muitus ir um, apmokestinimą, be kita ko taip pat atsakingas ir už uh, kovos su mokesnių sukčiam tarnybą. Aš neižvelgiu uh, čia interesų konflikto. Aš manau, kad uh, galima dirbti šioje srityje nepatiriant interesų konfliktų. Dėkoju. Klausimas. Jūs kalbėjote, jog būtina bandyti taupyti išlaidas ir kad būtina, kad komisija dirbtų taupiau. Taigi norėčiau paklausyti jūsų nuomonės dėl vykdomųjų agentūrų. Ar jūs jas ar jų veiklą apibūdintumėte kaip sėkmingą, ar jūs norėtumėte, kad tų agentūrų būtų daugiau, galbūt priešingai, galbūt jų tų būtų mažiau. Taigi norėčiau paklausti, kaip našiai dirba šios agentūros, pavyzdžiui, jeigu vertindame papildomus kaštus ir papildomą poveikį ar rezultatus. Atsakymas. Na, tokių vykdomųjų agentūrų nėra daug, jos gan naujas fenomenas, tačiau aš savo ruoštų verčiančiau viską štai kaip. Manome, kad jos dirba našiai ir taupiai ir atlikti vertinimai rodo, jog e, tam tikrose politikos rytise yra daug taupiau dirbti pasitelkus šias agentūras. Na ir kai kuri veikla buvo iškelta ir perdota šioms agentūroms, bet e, ir, na, kai kuri veikla dėl to kartojasi, pavyzdžiui, administracinė veikla ir panašiai, tačiau bendrais bruožais tariant, galima teikti, jog jos leidžia našiai ir taupiai administruoti vairias politikos sritis Europos lygių. Na, sunku pasakyti, ar tokių agentūrų daugės, ar jų visai atsisakysime, tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kokiu gyvenimo iššūkiu bus ateityje. Ir manau, kad kiekvieną atvejį reikės tikrinti individualiai, tai yra pasižiūrėti, ar veiksmingiau ir našiau, kad programas prižiūrėtų ir stebėtų komisija, ar taupiau ir našiau viską perduoti agentūroms. Na ir esant tam tikroms aplinkybėms, jos bus tinkama priemonė, kitais atvejais ne. Tiesiog viskas priklausys nuo konkretaus atvejo na, kalbant apie bendrą orientaciją, aš labiau pasisakyčiau už jas nei prieš. Taigi bendras balansas yra teigiamas. Pone generalinė sekretorė, atsakydama į rašytinius klausimus, jūs sakėte, kad 75, 7500 projektų yra valdomi per Europe Aid. Lieka dar projektų. Apie 32 tūkstančių, 32,5 tūkstančių projektų. Tai kaip jie valdomi? Kokia situacija su tais projektais, kur yra 32 tūkstančiai 500? Atsakymas. Nežinau, labai gaila, kad išėjo mano kolega, kuris būtų galėjęs atsakyti. Bet galėsiu pateikti jums rašytinį atsakymą jūsų klausimą. Okay, so let me ask next one. And, uh... Turiu dar vieną klausimą. Dėl nacionalinio valdymo deklaracijų. Ką planuoja komisija daryti, kad paskatintų valstybės narės visas pateikti nacionalinės deklaracijas. Mes žinome, kad tos deklaracijos kol kas yra neunifikuotos. Ar komisija mano, kad vieninga jų metodologija būtų reikalinga, ar būtų galima ją rekomenduoti visoms valstybėms narėms? Well, sure you know... Atsakymas. Jūs ko gero žinote, kad komisija rėmė tą nacionalinių deklaracijų idėją. Tačiau dar įtikinom ne visas valstybės, kad jos turėtų jomis naudotis. Kol kas tai buvo daroma savanoriškų pagrindų. Mes dirbame su tomis valstybėmis narimis, kurios naudojasi šiuo instrumentu ir nežinau, ar bus daromi kažkokie harmonizavimo žingsniai. Mes norime tiesiog, kad tos deklaracijos gerėtų, kai tai yra įmanoma. Ir dar Mes pateikėme gerus pavyzdžius toms valstybėms narėms, kurios dar neapsisprendė. Mes joms norime parodyti, kad tai yra įmanoma tai daryti, kad yra naudinga tai daryti, siekiant užtikrinti ES biudžetą, kad tai galiausiai naudinga ir nacionaliniu lygmeniu. Mes tęsime savo darbą toliau, skatindami valstybės narės, aktyviai skatindami naudoti šiomis deklaracijomis. Ir Tikėkime, kad ateityje jų bus daugiau, tačiau kol kas neturime priemonių priversti visas valstybės narės tuo naudotis. Jums leidus, ponė pirmininkė, turiu dar paskutinį klausimą. Norėčiau paklausti apie e, vieną iš valstybių ir klausimas būtų susijęs su Koslodui brandolinė jėgainė. Man nėra aišku, kokios yra galimybės pasinaudoti ES fondais. Kokio, kokios yra galimybės pasinaudoti ES fondais šitos elektrinės uh, uždarimo priežiūros darbams? Regis pabaiga turi siekti 2035 metus. Atsakymas. Apie Kozlodui žinau štai ką. Ne į viską galiu atsakyti. Mes uh, finansuojame šios elektrinės uždarimo lėšas. Mes negalime lyginti šių su kit, išlaidų su kitomis elektrinėmis, tokiamis kaip Ignalinos Borovico. Aš tiesiog žinau, kad 2013 metai buvo minėta data ir nežinau tiksliai, ko, apie ką jūs klausėte, ar apie uždarimo finansavimą, ar apie ką nors kitą. Grazie all'onorevole Liberatski. Dėkoju ponui Liberatski. Dabar suteiksiu galimybę kitiems e, parlamentarams užduoti klausimus. Pone Greslė, dėkoju ponė pirmininkė, ponė generalinė sekretorė, džiugu, kad jūs vėl e, lankotės mūsų posėdė. Norėčiau užduoti tris klausimus. Vienas susijęs su e, bendradarbiavimo mechanizmu su Rumunija ir Bulgarija. Uh, matome, kad kol kas yra daug netikslumų šioje srityje. E, į šeštą klausimą dėl kovos su korupcija jūs atsakėte labai lyriškai, tačiau manau, kad mes turime e, jau siekti kažkokių konkrečių rezultatų, o neatsakinėti aptakiai. Taip pat pažangos ataskaitos. Uh, rodo, kur dar yra tam tikrų trūkumų ir tie trūkumai yra būtent kovoje su korupcija. Ar jūs e, esate pasirengusi mums pateikti tas pažangos ataskaitas, kad mes galėtume išmatuoti tą pažangą ir kodėl Olaf yra neįtraukiamas e, rengiant tokias pažangos ataskaitas, pavyzdžiui, kalbant apie ypatingąją ataskaitą dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Nes e, iš tiesų procedūra yra numatyta šiek tiek kitokia. Taip pat kalbant apie Kozlodujus elektrinę, tai yra svarbus klausimas Bulgarijos atveju, tačiau ataskaitose šis klausimas iš vis yra neminimas. Toliau antras klausimas, jeigu jau paliečiau Olaf temą, tai šiuo metu yra problema dėl e, laikinojo OLAF direktoriaus. Komisija parengė tam tikrą pučą, galima taip sakyti, nes parlamentas nebuvo įtrauktas į generalinio direktoriaus skirimo procesą, dėl to susidarė sudėtinga situacija, nes generalinis direktorius turi būti nepriklausomas asmo, tai yra numatyta reglamente ir dėl to man atrodo, kad dabartinė situacija iš tiesų yra baisi ir aš norėčiau paklausti, kas atsistatydins, jeigu Europos teisingumo teismas anuliuos šią direktoriaus skirimo procedūrą. Aš norėjau tą klausimą e, išnagrinėti su atsakingu komisaru. Kom, dabartinis komisaras Kalas sakė, kad jis jau nebeatsakingas už šį klausimą. Busimasis komisaras šiame metą sako, kad jis dar neatsakingas. Tai man kyla klausimas, kas yra už tai atsakingas. Ir trečiasis mano klausimas yra susijęs su e, išorės santykių tarnyba. E, aš iš, iš viso širdies linkiu Jums sėkmės įgyvendant šį projektą. Tačiau man susirūpinimą kelia tai, kad visi sprendimai yra priimami už uždarų durų ir netgi neįtraukiami e, atitinkami komisijos darbuotojai, tai yra komisijos ekspertai. Mums kyla e, di, didelis skaičius klausimų. E, ir, pavyzdžiui, kaip bus, ar tas postas turės savo administravimo struktūrą ir kontrolės struktūrą, e, kaip atrodys e, statutas užsienio reikalų tarnybos, ar visa veikla vyks e, savanoriškų principų, ar bus kažkokios privalomosios prievartos priemonės taikomos. Mes iš tiesų iki šiol visuomet didelį dėmesį skiriame atsakymu atsakomybės klausimų ir todėl aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą ir susirūpinimą dėl to, kad taryba, pavyzdžiui, yra informuota labiau negu parlamentas, nes praėjusiu penktadienį tarybai buvo pateikti rezultatai, kada jūs atitinkamai informuosite ir parlamentą, kad parlamentas galėtų diskutuoti viename lygmenyje su taryba. Ačiū. Well, your... Dėkoju. Na, jei neprieštarausite, reikia šiek tiek daugiau laiko atsakyti šios klausimus. Pirmiausia, dėl bendradarbiavimo ir verifikavimo mechanizmo, kaip ponia Greslė puikiai žinote, mums čia tenka susidurti su labai sudėtingais klausimais. Pavyzdžiui, reikia pakeisti teis, ne, teismų ir policijos sistemą abiejose valstybėse narėse, taip pat reikia sukurti ir kontrolės sistemą šiose šalyse, taigi negalima tikėtis realistiškai greitos pažangos. Na ir manau, kad įvairių komisijos tarnybų tampraus bendradarbiavimo su valdžios institucijomis iš šalyse dėka pažangos yra, kaip žinote, pažang, e, ataskaitos yra rengiamas du kartus per metus, jos yra siunčiamos parlamentui, na, maždaug Liepos mėnesį ir rengama ataskaita. Na ir sakyčiau, kad abi valstybės narės puikiai bendradarbiauja, jos bando pakeisti uh, tas sistemas, kurios pas jas egzistavo tikrai senai. Taigi, iš vienos pusės tai reiškia, jog reikia leisti tinkamus įstatymus ir abiejų valstybių narių vyriausybės tengiasi pakeisti baudžiamos į kodeksą, sukurti nusaikesnę baudžiamą į kodeksą, taip pat stengiamas įdarbinti naujus darbuotojus, o taip pat ir užtikrinti naujų įstatymų gyvendinimą. Komisijai labai svarbus, svarbus yra įgyvendinimo įrodymai. Tai yra mums labai svarbu, kad būtų įgyvendintos tinkamos procedūros ir ta, kad jeigu asmo patrauktas yra teisma ir nuteisimas, kad jis būtų tinkamai ir nubaustas. Na ir kol kas mes nesame patenkinti teisingumo įgyvendinimu tose šalyse. Na, Manau, kad praeitų metų rugsėjo mėnesį paviešintoje pažangos ataskaitoje tai nušviesta ir tikiuosi, kad kai vasarą atnaujinsime šią ataskaitą, galėsime pastebėti ir nušviesti tinkramą pažangą. Tačiau kaip ten bebūtų, šiam šalims visoje šalyje reikia iš esmės keisti egzistuojančias sistemas, tai iš kurio ir brangu pavyzdžiui, nelengva įdėkti internetinės sistemas visoje teismų sistemoje ir tai čia reikia didelių, didelio finansavimo iš biudžeto ir tai nepalengvina tos pažangos, kurios tikisi tiek šių šalių e, valdžia, tiek ir mes. Bet manau, kad Komisijos rengiamos pažangos ataskaitos rodo, jog per 18 pastarųjų mėnesių padėtis tikrai gerokai uh, pagerėjo, nes tiesą sakant, mes tiesą sakant geriau suprantama ir pačią sistemą tose šalyse ir geriau suvokiame, kaip su jais bendradarbiauti su valdžia. O dėl Olaf, tai nemanau, kad susiklostėsi situacija, kuri verstų rimtai susirūpinti arba kreiptis į teisingumo teismą. Komisija yra atsakinga už tai, kad e, jeigu uh, įvyksta kas nors traktiško, tragiško, pavyzdžiui, miršta generalinis direktorius, e, direktorius kad, pavyzdžiui, vis tiek pas, tarnyba dirbtų. Ir tarkim, ir kai generalinio direktorius nebuvo, tai vis tiek tarnyba dirbo pagal griežtai nustatytas taisyklės ir teisės tarnyba nustatė, kad šiuo konkrečiu atveju e, komisija dirbo tinkamai pagal taisyklės. O kai dėl vykdomų darbų ir e, bendrijos finansinių interesų nuolatinės apsaugos, tai tiek ir baigusi darbo komisija, tik ir busima komisija uh, nurodė, kad naujas generalinis direktorius bus skiriamas paspartinta tvarka pagal nustatytas procedūras ir, kaip supratau, būsimas komisaras nurodė, jog jis yra pasirengęs kalbėti su kitomis institucijomis apie kandidatus į nau, atsilaisvinusias pareigas tam, kad būtų pasirinktas tinkamiausias, kvalifikuočiausias kandidatas generalinio direktorius pareigoms. Taigi viskas tęsis pagal nustatytą tvarką ir naujo generalinio direktorius paieškos bus paspartintos ir aišku tiek taryba, tiek ir parlamentas dalyvaus priimant sprendimą dėl šio asmens užimčiančias šias pareigas. Na ir aišku, naujas generalinis direktorius bus skiriamas pagal tarptauticinį susitarimą ir jos procedūras. Toliau, dėl išorės veiksmų tarnybos, tai manau, kad dėl šio klausimo su parlamentu šis klausimas buvo išsamei aptartas, galbūt ne su jūsų komitetu, tačiau vis dėlto su parlamentu šį klausimą aptarėme labai išsamei ir parlamento pirmininkas ir tie kom parlamento nariai, kurie dirbo sutarties, o ypač išorės veiksmų tarnybos rytyje, tam prisimamis bendradarbiavime, mes čia kūrėme naują unikalų dalyką. Manau, kad pasirinkėme tinkamą metodą, pirmiausia, nuspręsdami, ką turės daryti ši tarnyba, o po to reikės pakeisti tam tikras taisyklės tam, kad ši išorės veikmų tarnyba galėtų atlikti savo užduotis ir vaidmenį. Uh, Na ir nebejoju, kad puikiai bendradarbiausime su jumis, e, vyriausiai galiotinė, po konsultacijų su parlamentu ir komisija priims atitinkamą sprendimą dėl šios tarnybos sudėties. Aišku, reikės keisti ir finansinį reglamentą. Ta, taigi komisija suformuluos formalų pasiūlymą, kuris bus perduotas parlamentui Taip pat manome, kad būtina pakeisti ir darbuotojų reglamentą. Vienas pavyzdys, pavyzdžiui, komisijos dar, e, dar, darbuotojai negali priimti nurodymų iš ko nors, kas nedirba komisijoje. Bet ateityje e, užsienio reikalų tarny komisijos darbuotojai turės turėti galimybę priimti nurodymus iš užsienio reikalų tarnybos. Taigi greičiausiai reikės keisti atitinkamas instrukcijas. Taigi tiesiog e, nušviečiau tuos būtinus pokyčius. Taip pat dabar dar bandome nuspręsti, už kokias konkrečias rytis turės bus atsakinga ši išorės veiksmų tarnyba ir yra logiška, kad ši tarnyba bus atsakinga už savo pačios administracinės išlaidas. Na ir vyriausiai galiotinį nurodė, jog jis sutinka būti pilnai atsaking, atskaitinga parlamentui už administracinių išlaidų tvarkymą. Manome, kad kai kalbame apie šios tarnybos e, darbus ir su jomis susijus, susijusias išlaidas, svarbu, kad tarnyba būtų šiuo atveju atskaitinga komisijai. Na ir mes po to jau komisija būsime atskaitinga jums už bendrijos išorės veiksmų finansavimą. Štai tiek iš mano pusės ir manau, kad tai tiesiog savaičių klausimas, kol komisija galės pateikti pasiūlymą dėl uh, fin finansinio bei darbuotojų reglamento pokyčių. Nu, po to mes ketiname įtraukti parlamentą ir tarybą į diskusijas, kurios vyks dėl e, šios išorės veiksmų tarnybos sandaros, sąrangos. Na ir kartu su e, kitomis institucijomis priimsime sprendimus dėl įgaliojimų joms dalyvauti darybose dėl šios tarnybos sąrangos. E Dėkoju. Mums liko 20 minučių ir yra 5 klausimai ir 5 atsakymai. 17.40 turime baigti, taigi prašau visų kalbėti trumpai, ponia Ajala. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkoju generaliniai sekretoriai už visą papildomą informaciją, kurią, mum, kurią mums pateikė ir norėčiau užduoti konkretų klausimą, e, kalbant apie tą biudžeto e, finansinio reglamento keitimą norėčiau sužinoti, ar yra galimybė kažką pakeisti, kas iki šiol kėlė daug problemų. E, komisija įgyvendina programas ir įgyvendina įsipareigojimus, kurie viršyje e, numatytus planus, pavyzdžiui, kalbant apie Galilėjo programą, tačiau kita vertus yra programos, kurias kasmet e, tikrina audito rūmai ir tai yra toks dalykas, kurį komisija dažnai pateikia kaip pasiteisinimą, siekdama paaiškinti atitinkamas klaidas. Todėl aš norėčiau paklausti, ar, ar numatomi tam tikri pokyčiai dėl uh, užsienio reikalų, e, dėl pakeitus e, finansinį reglamentą, ar bus galima kalbėti apie 102 ir 162 e, straipsnius ir specifinius specifinės krizių priemonės pagal tuos straipsnius, nes kol kas yra, e, atrodo, numatytos atitinkamos priemonės, specifinės priemonės, tačiau nėra e, atitinkamo mechanizmo, kuris padėtų pasinaudoti tomis priemonėmis. Tariau, dėl OLAF kontrolės komitetas mums išreiškė savo susirūpinimą ir mes e, taip pat esame susirūpinę, ponė generalinė sekretorė, nes OLAF yra institucija, kuri atsidūrė tikrai keblioje situacijoje ir neaišku, neaišku, kiek ilgai truksta tas bevaldystės, ta bevaldystės situacija, e, kiek mėnesių, nes juk tai yra susiję ne su viena institucija. Mes Europos parlamente turime konkrečiai žinoti, kas yra numatyta artimiausiams mėnesiams ir e, kokius sprendimus priims e, kitas vadovas, nes kol kas nėra aiškus vidaus mechanizmas, e, hierarchijos mechanizmas ir mes norėtumėm šiek tiek ži daugiau žinoti apie susidariusią situaciją. Well... Dėkoju. Atsakydama į pirmą klausimą, galėčiau pasakyti štai ką. Komisija ketina riboti siūlymus keisti finansų reglamentą E, ir siūlomi pakeitimai palies tik išorės reikalų tarnybą. Aš manau, kad norima žengti į priekį kuo greičiau ir tai bus Lisabonos sutarties įsigaliojimo vienas iš matomiausių elementų. Tiek reglamentas ir keičias, kei, keisis. Buvo pateikta siūlymų keisti finansinį reglamentą, kaip jau sakiau, bet mano kolegos tikrai tvirtino, kad toliau išorės reikalų tarnybų šie pakeitimai ne, nepasieks. Kai dėl krizės kontrolės. Ne visai suprantu, apie ką jūs klausėte, nes aišku, mums į krizės situaciją reaguoti reikia greitai. Aišku, jeigu išorės pagalbai leidžiamos, dėl išorės pagalbai leidžiamų lėšų mes turime būti atskaitingi. Ir išorės reikalų tarnyba ir bus atsakinga už tas operatyvinės, taip vadinamas, išlaidas. Kai dėl Olaf. Leiskite paaiškinti, kaip būna, jeigu nutinka tokių nelaimingų situacijų, kai kažkas miršta ir atsiranda laisva vieta. Taisyklė yra štai kokia. Kažkas iš tarnybos turi perimti tą atsakomybę ir dirbti tol, kol atsiranda naujas paskirtas žmogus. Taip ir atsitiko. Tas žmogus jau buvo paskirtas seniau pakeisti šį žmogų. Žinoma, visada svarbu užtikrinti testinumą, kaip ir visur kitur. Jeigu, pavyzdžiui, žmogaus nėra ilgesnį laiką arba jeigu jisai miršta, pavyzdžiui, svarbu, kad tos tarnybos galėtų toliau dirbti ir būtų atsakingas žmogus. Su teisės tarnyba buvo patikrinta, ar tas sprendimas, kuris buvo priimtas dėl Olaf atsidūrus tokia situacija, buvo teisingas ir buvo pastebėta, kad jokių nusižengimų teisės reikalavimams nėra. Ir dabar Europos komisija nusprendė paspartinti procedūrą susijusią su laisva vieta direktoriaus vietai užimti. Mes konkursą jau paskelbėme, paskui reikės atrinkti konkurso procedūrų būdų tinkamiausią asmenį ir galiausiai bus priimtas sprendimas. Na, o kol kas e, negali tarnyba likti be jokio žmogaus, kuris už tą tarnybą prisima atsakomybę. Norėčiau pasakyti, kad tarnybos darbų testinumas bus užtikrintas. Mes tęsime procesą, surasime kuo greičiau naują generalinį direktorių. Ir su kitomis institucijomis taip pat yra rengiamasi diskutuoti šiuo klausimu, siekiant išsiaiškinti, ar teisingai pateikėme, teisingai pateikėme tų pareigų aprašymą. Dėkuoju, kolega Andrės. You, e, Ačiū, pirmininkė. Pone Dei, norėčiau grįžti prie komisaro Alksenos kodeksų. Ponui Liberatskiui atsakėte jau užduotą klausimą, tačiau atsakymas manęs netenkina. Norėčiau paklausti štai ko. Jūs žinote, kad buvo paprašyta atlikti studiją 2009 metais dėl šio kodekso būtent buvo pasakyta, kad reikalingi tam tikri pakeitimai. Jūs turbūt žinote, kad nėra ten apibrėžimų dėl to, kas yra interesų konfliktas. Ir nėra pasakyta, ką daryti, jeigu nutinka toks dalykas kaip interesų konfliktas. Ką jūs apie tai galėtumėte pasakyti? Mano antras klausimas būtų susijęs. Teisininku norėčiau paklausti, kokios taisyklės bus taikomos dėl teisinio personalo. Ar čia taip pat būtų reikalinga studija? 2006 regis buvo paleis, pareikšta pastabų ir tuomet atlikta studija parodė, kad reikia pakeitimų, kad žmonės būtų paskatinti aktyviau dirbti ir ieškoti sprendimų. Atsakymas ačiū. Na taip, žinau apie tą atliktą studiją, Žinau, kokios buvo rekomendacijos pateiktos ir išvados, kai komisaras nusprendžia, jog reikia peržiūrėti kodeksą, tuomet visa informacija yra analizuojama papildomai. Turime suprasti, kad mes skatiname žmonės sakyti, kas sistemoje veikia ne taip. Tačiau Nemanau, kad buvo siūloma keisti taisyklės susijusią su personalu, kad įstatus bus siūloma keisti. Kalbant apie etiką, tai reikia pasakyti, kad kiekvienas generalinis direktorius yra skatinamas nuolatos renkti sutikimus su savo vadovavimu personalu, o personalas yra skatinamas pranešti viską, kas yra ne taip. Tai nėra klausimas susijęs su naujų taisyklių pateikimu, tiesiog reikia kurti tokį klimatą, kuris būtų pozityvus ir kur būtų teigiamai vertinami tie žmonės, kurie kelia trūkumus, o ne tik burnoja dėl vienokių ar kitokių taisyklių. Čia norėčiau paminėti, jog siūlymai apsiriboja tuo, kas yra reikalinga išorės veiksmų tarnybai sukurti. Kitų pakeitimų nebuvo siūloma. Tiesiog mes turime įsitikinti, kad žmonės yra pozityviai skatinami kelti trūkumus. Tai štai. Taip mano komisijos pirmininkas ir, ir, ir atskiri komisarai. Jeigu žmonės mato trūkumų, jie turi informuoti savo vadovus apie tai, kas yra ne taip. Dėkui. E, Dėkoju. Dar liko trys klausimai ir nedaug laiko, todėl e, prašau užduoti klausimus trumpai Kaufin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, generalinė sekretorija. Norėčiau sugrįžti prie išorės veiksmų tarnybos, nes bijau, kad tikriausiai mums teks ateityje daug sugrįžti prie šio klausimo. Jūs minėjote, kad bus paskirstytas atsakomybės rytis ir vyriausiai galiotinė bus atsakinga be kitako už administracinės išlaidas, o komisija greičiausiai bus atsakinga už veiksmų išlaidas. Taigi mūsų komitetui, kiek žinau, visuomet būdavo labai sudėtinga gauti informacijos apie veiklos atskirimą, ypač išorės veiksmų srityje ir tas atskirimą tarp administracinių ir išorės veiksmų kaštų. Na ir dėl to kila, aišku, dar daugiau klausimų. O jūsų norėčiau paklausti, kokią finansų kontrolės sistemą ketinate sukurti? Ar tai ta išorės veiksmų tarnyba, turės savo nuosamą kontrolės sistemą, ar bus kažkokia išorės kontrolės sistema, kuri kontroliuos šios tarnybos veiklą. Ir kaip jūs ketinate užtikrinti uh, finansės sistemos ir jos kontroliavimo sistemos uh, e, dėrėjimą. Kurie delegacijos vadovai nebus atskaitingi komisijai, tačiau kita vertus jie bus atsakingi už finansų valdymą. Taigi, kaip ketinate užtikrinti, kad neturėdami administracinės atskaitomybės komisijos atžvilgiai vis dėlto tinkamai būtų atsakomi atskaitingi už lėšų valdymą. Taip pat norėčiau sužinoti, ar vystimosi politika taip pat, at, už vystimosi politiką bus taip pat atsakinga šį išorės veiksmų tarnybą atsakymas. Dėkuoju šios klausimus. Na, kol kas apsiribosiu pasakydama, kad kol kas dar niekas nenuspręsta. Mes tiesiog rutuliojame mintis ir po to jau vyriausiai galiotinė pasirinks vieną ar kitą mintį ir suformuluos pasiūlymą. Tiesą sakant, norime atrasti būdą, kuris leistų komisijai teikti paslaugas išorės veiksmų tarnybai. Pavyzdžiui, būda apriboti tarnybos dydį, o kai reikės naujos sistemos, mes, rims, mes čia remsimės komisijos sistemomis. Tikiuosi, mums pavyks įtikinti išorės veiksmų tarnybą pirkti iš mūsų tam tikras paslaugas, įskaitant ir finansinę, e, nes konsultacijas. Taip pat e, gilinsimės į tokius klausimus, ar, pavyzdžiui, ši išorės veiksmų tarnyba naudosis ABAC sistema, mūsų manimai tai turėtų tai daryti, ir komisijos vyriausiasis buhalteris galėtų kartu dirbti ir išorės veiksmų tarnybai. Na, ar išorės veiksmų tarnyba turės savo audito sistemą, ar čia galima bus pasinaudoti komisijos audito sistema, kaip kad darome kai kurių kitų tarnybų ir organų atžvilgių. Tai, tai šiuos klausimus šiuo metu kaip tik dabar svarstame. Nemanau, kad čia reikia išradinėti dviratį iš naujo. Tiesiog galime teikti tam tikras paslaugas šiai tarnybai, remintis labai konkrečių uh, pagrindo, kai dėl delegacijų vadovų, tai taip jie bus pavaldus uh, išorės veiksmų tarnybai. Tačiau galima bus prie delegacijų sukurti papildomas, papildomus padarinius, kurie bus atsakingi už finansų valdymą. Bet tai yra viena iš galimybių, dar kurias gilinsimės. Na ir manau, kad uh, galima būtų pasinaudoti jau dabar egzistuojančiomis sistemomis, užtikrinti testinumą ir nebūtina kurti naujų sistemų. Aš manau, kad tai būtų e, taupiausias e, modelis, kuris užtikrintų e, testinumą, o kai dėl vystimosi politikos, tai norime, kad ateitie vystimo politikais būtų skirima daug dėmesio ir bus Na ir kol kas dar vyksta diskusijos dėl to, kam bus priskirti vystamo bendradarbiavimo priemonės. Dėkoju ir paskutinį klausimą norėčiau užduoti aš jums. Mes žinome apie sukčiavimo atvejus ir jų yra pakankamai daug, tai rodo ir Olaf veikla. E, ir taip pat ir auditorumai nustatė tam tikrų netikslumų ir klaidų. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs bandote kažką daryti, kad sustiprėtų OLAF vaidmo, kalbant apie darbo kokybę. Tai yra e, ryšim su tuo, kas dabar yra tikrinama dėl viešųjų pirkimų procedūros. Ir paskutinis klausimas, ką jūs ketinate daryti, kaip jūs ketinate elgti su tomis vyriausybėmis ir, to, ir tomis institucijomis, kuri, kuriuose dažnai yra nustatomas sukčiavimas, kalbant apie ES lėšų administravimą? Ačiū. Well, uh... Na, Olaf yra viena vertus komisijos dalis, kita vertus yra nepriklausoma struktūra. Jie patys sprendžia, kokios studijos jiems yra reikalingos jie gali įnešti ir savo intelektinį indėlį į atliekamą darbą. Jeigu mes sužinome, kad Olaf rado kažkokius atvejai, kaip mes reaguojame, jeigu teisingai supratau, toks buvo klausimas. Mes stengiamės, kad taisyklės būtų kuo aiškesnės ir griežtesnės susijusios su konkursų skelbimu, jų organizavimu ir jeigu mes radome kokį nors sukčiavimo atvejį, mes suprantama reaguojame, mes esame tam tikri, tam tikri veikėjai, Olafas turi rasti kažkokius silpnumus kontrolės sistemos ar sukčiavimo atvejus, tai tuomet jie prašo atsakingų komisijos struktūrų imtis e, veiksmų, sugriežtinti taisyklės ar imtis kažkokių dar papildomų priemonių. Tai štai taip mes bendradarbiaujame. Mes stengiamės pasimokyti iš to, kas buvo rasta ateityje. Mes, jeigu randame sukčiavimo atveju arba nesukčiavimo atveju, bet jeigu parodo tyrimai, kad yra kažkokių uh, netitikimų, silpnumų mes stengiamės iškoti sisteminio atsakymo problemą išspręsti. Stengiamės, kad būtų parengtos tinkamos taisyklės ir kad jas įgyvendinant problemos nebeliktų. Kalbant apie valstybės narės, bendradarbiavimą su jomis. Manau, kad per dviejus pastaruosius metus mes suintensyvinome dialogą susijusi su kontrole. Vyksta nuolatiniai darbo sustikimai su valstybių narių atstovais. Mes padėjome valstybėms narėms sistem, kontrolės sistemas pagerinti. Mes turime aiškinti, kaip yra įmanoma pagerinti kontrolės sistemas. Tačiau, kai įtikinėjimo neužtenka, mes pastebėjome, kad dažnai pasitelkėme lėšų išieškojimo instrumentą ir išieškome Europos bendrijos lėšas, tai taip pat padeda priversti valstybės narės suprasti, kad jos turi imtis nedelsiant priemonių tais atvejais, kai susidurėma su kažkokiais nesklandumais. Ačiū. Grazie, salutiamo il segretario. Dėkoju. Na, o dabar norėčiau atsisveikinti su komisijos generalinė sekretorė ponė Dei ir norėčiau pasveikinti e, Europos parlamento vicepirmininką Džianį Pitelą ir poną Klausvelę. Kalbėsime 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas arba bendrasis biudžetas Europos parlamentas. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį auditorumo atstovui ponui Sarmas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai šio komiteto nariai, neseniai kalbėdamas sakiau, kad tai dėl 11, 11 skyriaus auditorumai paskelbė savo išvadą susijusią su visomis institucijomis. Nebuvo vertinamos atskiros institucijos, ar tai būtų parlamentas, ar taryba, ar komisija, ar dar kokios nors institucijos. Taigi, kai dėl 11 skyriaus jūs e, gavote bendrą išvadą susijusią su visomis institucijomis. Tačiau jūs rasite tose keturiose kategorijose tam tikros informacijos. Rasite informacijos ir apie parlamentą. Pirmiausia, kaip sakiau, tos keturios, pirmoji ta kategorija yra sandoriai, kurias sudarė Europos parlamentas. Čia nebuvo pareikšta jokio susirūpinimo dėl to, kitaip tariant, nebuvo rasta materialių klaidų e, tuose sandoriuose, kurie buvo audituoti. Kai dėl vidaus kontrolės Europos parlamente mes pareiškime teigiamą nuomonę dėl to, na, o dėl atskirų auditų. Turėčiau pasakyti, kad ratome vieną iš ankstinio mokėjimo atvejį, kuris buvo neteisingai atliktas galėčiau pasakyti, kad Europos parlamento reakcija pas mus pasirodė patenkinama. Tad vėlgi galėčiau pasakyti, kad problemų dėl to nėra. Kai dėl mūsų pastabų, kad, kad dėl reakcijos į mūsų pastabas. Čia turėtume paminėti keturias rytis. Pirmiausia, klausimai susiję su e, darbo užmokesčio indeksavimo klausimu. Parlamentas ne taip pat įgyventina šį reglamentą kaip kitos institucijos. Teisingumo teisme yra byla šiuo klausimu ir kai sulauksime teismo sprendimo šioje byloje, mes tuomet rasime šio klausimo sprendimą. Na, o iki šiol, e, kaip taikė parlamentas šią, šį e, reglamentą, taip jį taikys iki teismo sprendimo. Antras dalykas būtų susijęs su apgyvendinimo išlaidų kompensavimu trijose parlamento darbo vietose. Tai yra tas klausimas, kurį jūs žinote. Parlamentas, kaip auditorumai rekomenduoja, netaiko individualaus požiūrio. Tai yra nekompensuoja kiekvienų individualių atvejų apgyvendinimo išlaidų. Parlamentas teikia bendras išmokas, siekdamas taupyti ir dėl kitų taip pat priežasčių, kurias mini parlamentas savo paaiškinimuose. Mes stengiamės rasti abipusį supratimą, tačiau šis klausimas nėra išspręstas. Audito rūmai laukia, kad būtų pakeistas arba finansinis reglamentas, arba įstatai, kad pagaliau šis klausimas būtų galutinai sutvarkytas. Dabar dėl dar vieno dalyko, ketvirto, dėl trečio dalyko, sako kalbėtojas. E, padėjėjų statutas Europos parlamente. Čia matėme, kad yra pasiekta pažangos. Šis klausimas yra susijęs su asmeninėmis išmokomis 2004-2007 metų laikotarpiu. Konstatavome, jog Europos parlamentas pasiekė pažangos atlikdamas dokumentų tikrinimą. Parlamentarai būtent suinteresuoti tuos dokumentus turėjo pateikti ir dabar yra tikrinami. Ketvirtas dalykas papildomų pensijų fondą Europos parlamentarams. Čia vėlgi buvo padaryta pažangos. Atitinkamame pranešime aktuarių deficitas buvo palygintas su fondo įsipareigojimais ir Europos parlamentas ėmėsi teisinių priemonių deficitui sumažinti. Mes pakvietėme Europos parlamentą atlikti aktuarijų studiją, kad būtų galima pasižiūrėti, kokios bus šių teisinių priemonių, koks bus šių teisinių priemonių poveikis situacijai. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį parlamento vicepirmininkui ponui Pitella, nes jis yra atsakingas už institucijos biudžetą. Dėkoju, ponė pirmininkė taip pat ir kolegos Vidal Kvadras vardu norėčiau Jūs pasveikinti, nes su kolega Vidal Kvadras mes bendradarbiaujame sprendžiant biudžeto klausimus. Taip pat, aišku, norėčiau padėkoti ir pranešėjų atsakingam už, už Europos parlamento biudžetą, ponui Stas. Taip pat norėčiau pasveikinti visus komiteto narius. Aš su daugeliu iš jūsų jau turėjau garbės e, bendradarbiauti anksčiau. Taip pat aš esu, e, turiu garbės būti šio komiteto narys ir e, jau prieš dešimt metų, kai tapau Europos parlamento nariu, tapau šio komiteto narys, todėl aš džiaugiuosi, kad šiandien mane lydi ponas Klausas Velė ir daktaras Robertas Galvinas, jis yra parlamento vidaus auditorius ir kad Joanis Sarmas, e, atsakingas auditorumų narys, e, taip pat mums padeda. Jis ką tik išsakė savo nuomonę. Aš e, galiu didžiuotis tuo, kad Europos parlamento biudžetas buvo įvertintas teigiamai, netgi taip galėčiau sakyti pataikūniškai nes e, mes juk iš tiesų negalime iš kitų reikalauti būti e, skaidri, skaidriais, jeigu patys nerodome tokio pavyzdžio. Todėl manau, kad per eilę metų mes įrodėme, kad, mes, kad mūsų veikla tampa vis skaidresnė ir e, kad mūsų veikla pasiekė tokį išlaidų lygį, e, kuris tapo pavyzdinis. E, ir jūs žinote, kad dabar yra antrieji metai, kuomet tvirtinant biudžeto įvykdymą tame e, procese dalyvauja parlamento vicepirmininkas ir manau, kad tai yra tikrai teigiamas dalykas ir manau, kad ir toliau tokiu būdu e, vicepirmininkai turėtų bendradarbiauti su biudžeto ir biudžetos kontrolės komitetais. Um Mes šiandien turime patvirtinti parlamento 2008 metų biudžeto įvykdymą ir pakalbėti apie tai, kaip buvo panaudotos lėšos ir kaip, kokį poveikį jos darys tolimesniam biudžetui. Ir kai kada e, susidurėme su tokiais atvejais, kuomet biudžeto lėšos yra perkeliamos į kitas eilutes. Norėčiau pakalbėti apie 450 milijonų eurų. Tai yra. Tai yra lėšos, kurios buvo skirtos asignavimams. 97 procentai tų lėšų buvo. Bendros išmokos sudarė e, pusantro milijono eurų o automatiniai perkelimai 2008 metais sudarė 196 tūkstančius eurų. O ne automatiniai perkelimai 2009 metais sudarė 8315 eurų. Anuliuotos lėšos e, atitinka 42 tūkstančius eurų eurų, tai yra maždaug 3 procentai visų lėšų. Manau, kad šių skaičių pakanka, kad parodytume, kad mes galime įrodyti, kaip veiksmingai e, yra valdomos lėšos Europos parlamente. Iš tiesų mes panaudojame 90 procentus visų lėšų. Na, o dabar aš vardinsiu tam tikrus skaičius. Žinau, kad tai yra nuobodu, bet turiu tą padaryti dėl to, kad turiu jums atsiskaityti, turiu atsiskaityti už visus prezidiumo priimtus sprendimus. Ir tie sprendimai, aišku, įtakojo tam tikras lėšas. 2008 m. sausio 14 d. prezidiumas kaip ir kiekvienais metais nusprendė, kaip atrodys laikinosios lėšos, kurios turės paremti Europos parlamento narius tai buvo 251 tūkstantis eurų. Prezidiumas be diskusijų priėmė pirmininkų suigos pasiūlymą ir čia yra kalbama apie lėšas, kurios yra skirtos e, 2000. kurie buvo skirti e, frakcijų e, biudžetui. E, Prezidiumas taip pat pritarė kvestorių pasiūlymui, kur yra buvo padidintos išlaidos 1400 eurų kiekvienam parlamentarui. Tai reiškia vis, iš viso 13 milijonų eurų. E, toliau prezidiumas patvirtino atitinkamą lentelę, pagal kurią yra skirtomos lėšos politikoms. E, tai buvo virš 300 tūkstančių eurų. E, taip pat prezidiumas priemė sprendimą dėl, e, dėl patalpų pirkimo Londone, kur bus įkurtas infocentras. Tai sudaro 35 milijonus eurų. E, kartu įskaičiuotos ir lėšos remontui. Aš noriu pabrėžti, kad šitų patalpų įsigijimas mums padėjo sutaupyti, nes mes sutaupėme nuomos lėšas. Nes jeigu mes ir toliau būtume nuomavę patalpas, tuomet mes būtume e, išleidę papildomų 17 milijonų per 20 metų. Toliau prezidiumas patvirtina savo 2007 e, m. birželio 18 dienos sprendimą, kad Vinstono Čerčilio e, patalpos e, patalpų salės būtų renovuotos, kad būtų sudarytos sąlygos patalpinti daugiau vertėjų ir teikti daugiau vertimo. Tai buvo 1 milijonas 200 tūkstančių eurų tam skirta. Visa tai buvo pateikta biudžeto komitetui, kuris 2008 metų uh, kovo mėnesį patvirtino tas, uh, tas lėšas. Taip pat mes išklausėme generalinio sekretoriaus pranešimą apie e, pastatus Briuselyje ir e, buvo pasirašytos atitinkamos sutartys 99 metams. Taigi e, biudžeto lėšos, biudžeto išlaido lėšos buvo e, finansuotos iš 18 milijonų 500 tūkstančių eurų, kurie buvo skirti 2000, iš, iš, iš 2007 metų. 2008 metais prezidiumas patvirtino, kad penkeriems metams bus atidaryta nauja infosalė, kurios plotas sudarytų 250 kvadratinių metrų. Tam buvo e, skirta 396 tūkstančiai eurų. E, taip pat prezidiumas patvirtino finansavimą. Archyvams e, Taip pat buvo patvirtintas paskutinis kvestorių ir generalinio sekretoriaus pasiūlymas, kur e, buvo e, pakei, pateikti pakeitimai dėl lankytojų Strasbūrė ir dėl papildomo lifto įrengimo. E, Tai reiškia 900 tūkstančių eurų iš biudžeto, į tai įskaitytos ir lėšos studijoms susijusioms su šitais sprendimais. Šitie sprendimai yra susi... nesusijęs su 2008 metais, nes e, iki tikro lėšų panaudojimo už, nuo sprendimo prieimimo užtrunka 18 mėnesių. Taip pat prezidiumas e, nutarė, kad parlamento patalpose 2008 metais metais būtų surinkta pasaulinė konferencija dėl elektroninio parlamento. Tai įvyko 2008 metų rugsėjo mėnesį ir kartu su Global Center buvo priimti atitinkami sprendimai. Ir tai kainavo 333 tūkstančius eurų. Prezidiumas taip pat priemė sprendimą dėl 2007 e, metų biudžeto pakeitimo. Ir čia buvo mm, patai, padarytos pataisos 130 tūkstančių eurų. 2008 metų birželio 6 dieną buvo e, padarytos korektūros e, nuomos sutartise dėl pastatų Milane. Birželio 16 dieną e, vienbalsiai buvo patvirtintas sprendimas kad Adenauerio pastatas Luksemburgė turėtų būti perstatytas tai rei, nereiškia jokių papildomų išlaidų parlamentui, nes tas sprendimas neturėjo jokio poveikio bendram projektui. Buvo konsultuojamasi su biudžeto e, komitetu, prezidiumas priemė sprendimą, kad kad pastatas B West turėtų būti išnuomotas, ir, nes tai yra tam tikrą prasme rezervinis pastatas ir tai taip pat neturėjo jokios įtakos 2008 ir 2000, 2008 metų biudžetui. 2009 metų biudžetui, biudžetui tai reikš 240 tūkstančių papildomų lėšų. E, toliau Liepos 7 dieną 2008 metų prezidiumas priemė sprendimą dėl politinių organizacijų e, finansavimo ir tam buvo skirta, skir, skirti 4 e, milijonai ir virš 200 tūkstančių eurų. Taip pat prezidiumas priemė sprendimą dėl nuomos sutarties dėl City Local Bukarešte. E, kad e, tose patalpose būtų įsteigti Europos rūmai. E, tai reiškia 453 tūkstančius eurų. Prezidiumas priemė sprendimą e, dėl politinių partijų ir priemė galutinę ataskaitą, pagal kurią galutiniai paramai buvo skirti skirtos atitinkamos sumos, tai reiškia 1 milijoną 623 e, tūkstančius eurų biudžetui. Prezidiumas taip pat priėmė sprendimą dėl frakcijų finansavimo, e, atsižvelgė į atitinkamus pateiktus dokumentus E, taip pat į dokumentus pateiktus nepriklausomų e, parlamento narių. Ir tai reiškia, kad 2007 metais personalų kaštams buvo skirta kad personalas buvo finansuojamas 2008 metais. Taip pat prezidiumas priemė sprendimą, kad pa, patalpos vienoje bus papildomai įsigytos, tai reiškia 27 milijonus e, biudžetui, toliau lėšų perkelimai. Dėl to buvo konsultuojamasi su biudžeto komitetu ir Čia buvo kalbama apie lėšas, kurios turėtų būti perkeltos iš 2007 metų. 2008 metų gruodžio mėnesį e, prezidiumas nutarė da, pratesti Londono pastato e, nuomos sutartį, kol bus įrengtos naujos infocentro patalpos. E, dabar yra skaitomos atitinkamos nuomos sutarties sąlygos. 300, 230 tūkstančių eurų metams tai reiškia. E, toliau spalio mėnesį parlamento pirmininkas kartu su generaliniu sekretoriumi pasirašė sutartį, pagal kurią yra nuo 2012 metų Liepos 1 dienos bus galima naudotis atitinkamomis patalpomis 15 metų. Tai neturi įtakos 2008 metų biudžetui, nes parlamentas sutaupė 400 tūkstančių eurų mokesčiams. 2008 m. lapkričio 17 d. E, prezidiumas numatė atitinkamas finansinės priemonės, kad būtų inicijuota informacinė, informacinė ir komunikacinė kom, kampanija e, rinkimams. Buvo numatyta 14 milijonų 2008 m. biudžete skirtų e, generaliniam direktoratui KOM. Taip pat buvo atlikti lėšų perkelimai Ir taip pat čia buvo įtrauktas biudžeto komitetas, buvo 4 milijonai eurų, dėl kurių buvo konsultuojamasi su biudžeto komitetu. Ir e, biudžeto komitetas patvirtino tą sumą. 2008 e, m. lapkričio 19 d. prezidiumas pateikė pasiūlymas, kaip, reik, kaip būtų galima naudotis biudžetu buvo atsižvelgta į generalinio sekretoriaus pasiūlymus e, ir buvo priimtas sprendimas e, į 2008 metų biudžetą perkelti 2 milijonus eurų, jie skirti GDCOM e, e, rinkiminiai kampanijai. 16 milijonų eurų, eurų buvo skirti e, informaciniai frakcijų kampanijai. Du, ir būtent 2000, iki 2008 metų pabaigos turėjo būti išnaudotos tos lėšos, jeigu ne jos turėjo būti gražintos į frakcijų biudžetus. 2008 metų gruodžio 3 dieną 3,7 e, procentais buvo padidintos biudžeto išlaidos. 2008 metų gruodžio 15 dieną buvo patvirtintas 240 tūkstančių eurų suma parlamentarų klubui. 116 tūkstančių, 160 atsiprašau, tūkstančių eurų. Iš jų 15 procentų yra numatytos atitinkamoms rekomendacijoms, kaip reikia panaudoti lėšus e, pagal, ket, ke, pagal biudžeto eilutę 4000. ir visą tai bus galima perkelti į 2009 metų biudžetą. Frakcijos iki 2009 metų kovo, mėne, kovo mėnesio pabaigos turi būti išnaudoję atitinkamas lėšas. Taip pat buvo primtas sprendimas, kad e, E, dėl lėšų e, įvairiems posėdžiams, komitetų ir frakcijų posėdžiams ir e, taip pat čia yra kalbama apie nedidelės kelių tūkstančių eurų sumas, mes turime visą sąrašą, tačiau aš nenorėčiau dabar skaityti. Dibatto, quindi non vorrei togliere per il dibattito sulle cose serie e vi ringrazio per Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už tai, kad klausėtės manęs, norėčiau atsiprašyti už tai, kad taip ilgai ir vardinau ir taip greitai skaičiau, bet tai buvo mano pareiga Jums pristatyti tuos skaičius generalinis sekretorius atsakys į visus jūsų klausimus. Dėkuoju. Prieš suteikdama žodį generalinį sekretoriui norėčiau suteikti žodį ponui Robertui Galvinui, Europos parlamento vidaus auditoriui. Uh, pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, pirmiausia, norėčiau, ponė pirmininkė, padėkoti už šią galimybę pristatyti mano metinę ataskaitą. Uh, 2008 metų laikotarpiai. Mm, praeitais metais, Liepos 13 dieną, aš paviešinau šią ataskaitą po konsultacijų su generaliniu sekretariumi. Priminsiu, kad vidaus auditas turi būti pateikiamas su metinė ataskaita ir turėtų būti nurodomas atliktų auditų skaičius, nurodytas rekomendacijos, o taip veiksmai atlikti pagal tas rekomendacijas. Taigi, Tos e, ataskaitos turinys yra vidaus audito veikla 2008 metais. Taip pat norėčiau priminti, kad vidaus auditas yra nepriklausoma veikla, kuri yra skirta tam, kad institucijos valdymo ir rizikos valdymo procesai vyktų tinkamai. Na tai reiškia, jog būtų įro, įvertinami įrodymai tam, kad būtų gaunama nepriklausoma uh, nuomonė. Jeigu yra nustatomi kokie nors trūkumai ar klaidos, tuomet vidaus auditoris privalo pasiūlyti rekomendacijų dėl veiksmų ir vykdant dialogą ir konstruktyvės diskusijas pavyko pasiekti starimų dėl esminių šių pasiūlymų. SSS šitos, šioje tarnyboje yra 10 profesionalių auditorių, taip pat pagalbinių darbuotojų. Na ir manau, kad visi jie yra labai profesionalus ir atitinka reikalavimus. Na, mes dirbame pagal 2008 metų darbo programą, kuri buvo sudaryta uh, atsižvelgiant į autoritizuotas auditos rytis, bei atsižvelgiant į galimą riziką. 2008 metais buvo atlikta daug audito įvairiose veiklos rytise ir po to buvo parengta 17 ataskaitų. Uh, Na ir dabar trumpai nušviešiusi tą sąskaitą. Pradėsiu nuo dviejų auditų, kurie apėmė visas institucijų veiklos patvirtimo sritis. Na, pirmiausia, mes bandėme išsiaiškinti, kaip tvarkingai parlamentas gaudo, gaud, tvarko sąskaitas ir e, raginimus mokėti. Šis procesas yra labai svarbus ir tai nušvietė 2008 metų taisyklių, pradžioje atliktas taisyklių pakeitimas. Ir, na ir pagrindinė audito išvada buvo tokia, ta, kad kol kas esančius vilkinimus galima, vilkinimų galima išvengti, supaprastinant procedūras, vis dėlto išlaikant pagrindinės atskaitybos kontrolę. Na ir ataskaitoje siūlome taikyti tam tikras priemonės, kurios leistytų uh, paspartinti gaunamų mokėjimo prašymų uh, išplatinimą ir, aišku, atiduodant, perdodant atitinkamos duomenės e, tvirtinimo skyriams bei skatinant platinant informaciją apie mokymo atlikimą. Taip pat buvo atsižvelgti rekomendacijos ir institucija ėmėsi priemonių tam, kad būtų pagerinti priežiūros ir ataskaitybos priemonė. Na ir ataskaitoje nurodyta, kad šių priemonių buvo imtasi, tačiau vis dėlto reikia imtis veiksmų peržiūros srityje, tai yra atliktų mokėjimų peržiūros bei elektroninių e, mokėjimų prašymų patvirtimų sistemos peržiūros. Tai turi būti padaryta iki 2000. Taip pat vidinės kontrolės metu mes peržiūrėjome visų generalinių direktoratų ilgalaikius kontraktus Na ir patvirtinant 2008 metų biudžeto procedūrą, parlamentas buvo ragintas peržiūrėti savo ilgalaikių e, sutarčių sudarimo procedūras. Ir tai reiškia, jog mes raginame, kad sutartyse turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl peržiūros. Taip pat manome, kad reikia tekti ataskaitas apie ilgalaikės ata, pagrindų ataskaitas, kurios nepatenka į institucijos ataskaitos sistemas. Ypač tai pasakytume apie tas rytise, kur e, greitai keičiasi kainos ir technologijos. Taip pat nustatėme, kad galima pagerinti ataskaitų teikimo e, procedūras. O taip pat e, numatant automatinės at, sutarties atnaumą nuostatas sutartyse. Na, 2008 metais norėčiau priminti, kad e, mes ketiname atlikti visų personalų išlaidų sričių auditą. Ir Na ir po pirmo kontrolės vertimo šioje srityje pagal 2007 metų ataskaitą, antrame 2000 metų tais atliktame audite bandyta nustatyti specifinės e, sritis, kur e, Na ir buvo bandoma nustatyti, kad auditas būtų atliekamas tinkamai. Taip pat nus, bandėme įvertinti, ar streamline nauja informacinė sistema skirta e, darbuotojų domenų e, tvarkymai yra valdoma tinkamai. Na ir mes nustatėme, kad daugeliu atveju, kad rizika iš tikrųjų atsirado. Taigi galima gerokai gerinti pačias procedūras. Tai pavyzdžiui, čia dvigubai mokėjimai, e, metinės išlaidų apmokėjimas. Taip pat reikėtų veiksmingiau keistis informaciją su kitomis institucijomis ir tokiu būdu būtų sumažintos šios rizikos. Taip pat reikėtų e, peržiūrėti tam tikrus signavimus. Taip pat reikėtų peržiūrėti kriterijus, pagal kuriuos yra nustatomas nedėjant pinigiai. Ir pavyzdžiui, ankstesni sekretorių netitiko reikalavimo. Taigi, kas? Na ir Taip pat reikėtų aiškiau atskirti pareigas, reikėtų iškitais geresnė stebėsina bei geriau tikslinti duomenų, tikrinti duomenų tikslumą. Na ir dabar yra parengtas personalui skirtas veiksmų planas, kuris buvo užbaigtas 2009 metų pabaigoje ir dabar šio planu vadovaujamasi. Kitas svarbi užduotis yra štai kokia. Nuo tada, kai pradėtas vykdyti vidinis auditas, mūsų prioritetas visuomet buvo decentralizuota kontrolė. Tai reiškia, pagal 2003 metų fin finansinė tvarka buvo sukurtos prielaidas ir nuo tada ir tai apame visas institucijų veiklos sritis. Iš viso buvo parengta 14 ataskaitų. Yra numatyti du pagrindiniai tikslai. Tai yra kontrolės normų suderinimas ir antra E, pagrindinių kontrolės ryčių rezultatų gerinimas. Na ir mes atlikome kelias kontrolės, siekdami užtikrinti, kad e, įvairios tarnybos elgesi pagal nustatytas taisyklės. Na, buvo atlikta 50 visų atvejų kontrolė. Na ir buvo su sutikta patir, patvirtinti dar 15 procentų sričių, buvo 18 procentų nustatyti rizikos pavojus. Na, visa tai rodo, jog kad 80 procentų visų numatytų veiksmų buvo vykdyti ir dėl to e, daugumas skyri galėjo pagerinti gerokai savo valdymo ir kontrolės sistemas. Na, gerokai sumažėjo neužbaigtų veiksmų ir dabar yra skyrių, kurie bus specifiškai kontroliuoti po to, kai ten buvo nustatyta tokiu atveju. Na, o dabar šiek tiek apie kitas rytis, kuriuose 2008 metais buvo pradėtas auditas, kuris buvo baigta 2009 metais. Tai, pavyzdžiui, čia paminėtina viešieji pirkimai, o taip pat ir parlamento statybų politikos ir pastatų politikos pagrindinio elementų kontrolė. Taip pat norėčiau paminėti ir tolimesnį informacinių technologijų e, vykdymo ir taikymo kontrolę. Pabaigai norėčiau pasakyti štai ką, kad 2008 metų vidinis auditas parodė, kad pagrindiniai skyriai e, iš esmės laikosi ir pasiekia nusibrieštų tikslų, laikantis nustatytų standartų. Tai parodė, ko atlikta kontrolė. Na, buvo nustatytos specifinės rizikos, kuriam bus skirtas prioritetas planavime. Centrinės rytė pasiekta pažanga, ypač tai pasakytina apie gairias skirtas išorės darbuotojams. Ir čia yra aiškiai nustatyti tikslai. Uh, o institucijų lygmenių būtina uh, teikti prioritetą jautriems postams. Taip pat reikia toliau uh, analizuoti rizikas ir renkti apie jas ataskaitas. Džiugina tai, kad 2010 metais e, visą tai tapo instituciniu prioritetu ir beje dar norėčiau priminti, kad 2008 metais mūsų atliktas kontrolės darbas parodė, jog reikia gerinti mokėjimų prašymų bei mokėjimų atlikimų kontrolę. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad mūsų atliktas auditas buvo atliekamas objektyviai ir nepriklausomai. Norėčiau padėkoti generalinimui sekretoriui, jo primtakiems ir visiems kitiems už puikų bendradarbiavimą 2008 metais. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį parlamento generaliniam sekretoriui. Klausiu vėliau, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiame poste aš dirbu nuo 2009 metų kovo 16 dienos, tai dėl to čia yra mano pirmasis susitikimas su biudžeto kontrolės komitetu. 2007-2009 metais aš vadovavau e, parlamento pirmininko kabinetui. E, Tai reiškia, kad 2008 metais aš e, neveikiau šioje srityje, tačiau vis tiek, tęsdamas savo pirmtako veiklą, jis išėjo į pensiją, aš e, toliau turiu aktyviai lydėti 2008 metų veiksmus. Norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl audito rūmų ataskaitos 2008 metų ir dėl tų dalykų, į ką atkreipė dėmesį ponas Sarmas nes yra labai svarbu viešai reaguoti atitinkamas pastabas. Buvo paliestos penkios temos ir e, naudodamasis progą norėčiau padėkoti ponui Sarmas už bendradarbiavimą ir už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Kalbant apie padėjėjų statutą, apie savanoriškus e, pensijų fondus, apie e, e išlaidas kelionėms Dėl šių klausimų mes intensyviai bendradarbiavome. E, taip pat norėčiau paminėti tai, kad e, ponas Sarmas paminėjo pažangą, kuri buvo pasiekta 2008 metais. Visų pirma, dėl padėjėjų statuto. Kaip jūs žinote, iš tiesų mes įgyvendiname visiškai naują sistemą, pagal kurią yra mokama padėtėjams, padėjams tiek akredituotiems padėjams, tiek vietoje dirbantiems padėjams. Ir manau, kad reikia konstatuoti, kad šio sprendimo pagrindas buvo 2006 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, kurį e, taip pat parengė ir biudžeto kontrolės komitetas. Ir būtent tas dokumentas buvo e, pagrindas šešiems esminiams turėjimams turinio kriterijams, e, kuriuos, e, kurie buvo įtraukti į naują sistemą. Ir e, tuos kriterijus, tos šešis kriterijus pirmininkas pasiūlė prezidimui ir prezidimas juos patvirtino. Taigi tos naujovės yra susiję būtent su biudžeto kontrolės komiteto veikla praeitie ir norėčiau padėkoti komitetui už tai ir aišku e, taip pat reikia padėkoti prezidimui dėl to, kad jisai e, pasitelkė biudžeto kontrolės komiteto parengtą dokumentą kaip pagrindą. E, šių metų antrame pusmetį praėjusiu metu antrame pusmetyje reikėjo stengtis e, įgyv... pradėti įgyvendinti naują sistemą, nekvestionuojant senosios sistemos. Visų pirma, e, reikia pasakyti, kad jau po dviejų mėnesių lygo, lygos e, padėjėjas gali gauti atitinkamas išmokas. Būtent lygos atveju kalbant apie šeimos narių įdarbinimą, e, reikia pasakyti, kad kad yra galimybė vieno mėnesio išmokas perkelti į kitus metus ir tokiu būdu e, nėra atitinkamos administracinės naštos, kalbant apie vietos e, padėjėjus. Jie turi galimybę. Taip pat dėl laisvanoriškos pensijos. E, buvo priimti svarbus prezidimo sprendimai. Kaip žinote, 2009 metais buvo aišku, kad pensijų fondai susiduria su tam tikromis spragomis ir tos spragos Tos spragos yra susijusios su faktinė veikla Ir prezidiumas priemė sprendimus, kad nereikia skirti papildomų lėšų iš einamojo biudžeto, kad būtų padengtos tos spragos. Tai yra, buvo pasiūlyta pati, pa, keisti fondo, pensijų fondo reglamentavimą, ypač e, kalbant apie pensinio amžiaus padinimą nuo 60 iki 63 metų. Ir kuomet 25 procentai pensijos išmokama grinais, e, taip pat buvo numatyta galimybė gauti ankstyvąją pensiją iš to fondo pagrindo. Pirmininkas be to paragino vykdyti atsargę investicijų politiką ir e, nesinaudoti valiutų rizikomis. Tuo pačiu metu teisės tarnyba pabrėžia, kad e, per visą glaudžiaus bendradarbiavimo tarp parlamento ir pensijų, pond, tarp pensijų fondo. E, e, dėl to glaudaus bendradarbiavimo buvo panaudotos visos lėšos ir e, parlamentas yra įsipareigojęs e, perimti likusią dalį parlamento narių pensijų. Tai yra labai svarbu, kalbant apie biudžeto skaidrumą, nes jeigu yra toks įsipareigojimas, tai toks įsipareigojimas E, turi būti vykdomas skaidriai, apie jį turi būti e, pateikiama ataskaita metų pabaigoje, kad būtų matoma, e, su kokiamis rizikomis mes susidurėme ir kurios iš jų turi būti finansuojamas iš biudžeto. Dėl kelionės išlaidų padengimo vyko puikus dialogas su auditorumais. Prezidiumas ir toliau pasisako už tai, kad ankstesnės taisyklės nepakankamai atsižvelgia į specifinę parlamento situaciją, nes e, parlamento situacija yra tokia, kad dalis e, parlamento tarnautojų dirba Briuselėje, kita dalis Luksemburgė. Ir e, pagal sutartį parlamentas įsipareigoja dalį darbuotojų patikti, liuksem, palikti Luksemburgė ir taip pat visi darbuotojai kartą per mėnesį keliauja į Strasbūrą. Tai reiškia, kad remiantis komisijos pasiūlymu, o komisija savo pasiūlymę neatsižvelgia į tą specifinę parlamento situaciją, todėl yra labai svarbu, kad e, kitų metų biudžeto planavime būtų atsižvelgta į tokius dalykus ir kad būtų e, daromas aiškus e, skirtumas tarp misijų ir paprastų kelionių tarp parlamento darbo vietų. Tai yra Briuselis, Luksemburgas ir Strasbūras o misijos tai yra tai, kas peržengia šitas darbo vietas. Ir tikimės, kad pakankamai greitai bus padarytas tas skirtumas, jeigu parlamentas atsižvelgs atitinkamus pakeitimus. Taip pat mes priderinome savo įgyvendinimo taisyklės ir atsižvelgėme į kritiką iš praėjusių metų vidaus audito ataskaitų. Ir šiuo metu nebemokamos bendros išmokos dėl papildomos darbo dienos, tai yra, kai dirbama iki e, vėlyvo vakaro. Taip pat kol kas nėra vieningos institucijų interpretacijos ir mes kol kas negalime orientuotis į komisijos pateiktą interpretaciją, nes komisija pati keitė, e, metai iš metų keitė savo sistemą. Tai yra ta sistema, kurią komisija dabar laiko teisinga. Ji anksčiau taip nemanė, anksčiau ji veikia pagal kitą procedūrą. Taigi kol kas yra nepakankamai aiškumo ir tas aiškumas tikriausiai, e, to aiškumo bus daugiau po atitinkamų teismo e, procesų ir, ir teismo nutarčių. Taigi, E, tiek dėl audito rūmų ataskaitos, taip pat norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl parlamento trūkumų ir privalumų. E, norėčiau pasidalinti savo pastebėjimais, ką aš pastebėjau pradėjęs e, eiti šitas pareigas kovo 16 dieną. Aišku, rengdamasis tokiam postui reikia labai intensyviai domėtis tuo, kaip yra organizuojamas darbas parlamente ir kaip jis vyksta. Todėl man buvo jau pakankamai aišku, kad čia dar reikia šitą nuveikti, ypač saugumo. E, pastatų ir personalo valdymo srityje. Kaip minėjau, aš savo pareigas pradėjau eiti kovo 16 dieną, kovo 23 dieną aš prezidiumui pateikiau pasiūlymą, kaip galima restruktūrizuoti šias sritis ir balandžio 1 dieną prezidiumas patvirtino tas mano pastabas e, kokios tai buvo pastabos saugumo srityje, e, apsaugos srityje, e, srity, apsaugos srityje dirba daugiau nei 800 personalo iš e, išorės ir mes žinome, kad jeigu yra kažkokių problemų šioje srityje, tai mes aišku susidurime su tam tikra rizika ir taip pat įvaizdžio klausimais. Taip pat yra labai svarbu atitinkamai organizuoti šios skyriaus veiklą, dėl to prezidimas nutarė padaryti, sukurti atskirą direktoratą ir kol kas vyksta konkursas direktoriaus postui. Tas konkursas vyksta tiek parlamento viduje, tiek išorėje, tai yra, kad būtų uh, suteiktos kiek įmanoma geresnės galimybės dalyvauti visiems uh, tame konkurse. pastatų srityje buvo aišku, kad mūsų, tai yra parlamento struktūra, neatitinka reikalavimų. Visų pirma, mes nepakankamai dėmesio skiriame pastatų. E, m, pastatų padėties išlaikymui, tai yra pastatai sens, tai tai nebuvo atkreiptas e, pakankamas dėmesys ir e, ypač tą parodė situacija su pastatu Strasbūrė, kas gali atsitikti, jeigu mes nepakankamai dėmesio skiriame e, pastatų priežiūrai. Ir dabar e, į tai yra kreipiamas didesnis dėmesys ir mes e, ski, darome skirtumą tarp naujos veiklos ir tarp renovacinės ar pastatų e, priežiūros veiklos. Dėl vidaus valdymo sistemos e, čia yra pasiūlyta atitinkama programa, kurią patvirtino biudžeto komitetas ir plenarinė sesija. Per tri, trejus metus mes galėsime e, pasitelkti papildomas ekspertizės, kad į atitinkamus klausimus galėtų atsakyti ekspertai iš išorės ir įvertinti atitinkamus klausimus. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie tai, kad e, Luksemburgė bus vykdomas didžiulis su pastatai susijęs projektas. Kalbant apie e, personalą, čia yra numatyta nauja trijų direktoratų struktūra ir e, kalbant apie biudžetą ir biudžeto kontrolę, būtent yra labai svarbu pabrėžti, kad viename direktorate e, bus vienas direktoratas bus atsakingas apie statuto įgyven... dėl atsakingas už statuto įgyvendinimą. Taip pat apie tai kalbėjo ir vidinis auditorius, kad apie 20 procentų e, personalo veiklos sudaro individuali veikla. Tai reiškia, kad čia dar reikia šioje srityje ir generalinis direktoratas. E, bus už tai atsakingas. Ir būtent už tas išlaidas atsakingas ne finansų generalinis direktoratas, o gen generalinis personalo direktoratas. Taip pat dar norėčiau pasidalinti keletą pastabų dėl ataskaitos. Manau, kad mes turime e, kelti klausimą dėl e, to santykio ką mes darome parlamento viduje savo personalo pastangomis ir e, ką mes, veik, ką mes darome pasitelkę pagalbą iš išorės. Man atrodo, kad čia reikia siekti atitinkamos pusiausviros ir aš manau, kad pavyzdžiui e, pastatų saugumo srityje pastatų priežiūros srityje ir, informa ir informacinių te technologijų srityje. Mes išleidome per daug lėšų ir manau, kad būtent šiose srityse galima geriau panaudoti vidaus personalą. Tačiau yra keletas e, sričių, pavyzdžiui, kalbos, vertimai, kur galbūt yra dar papildomų galimybių ir yra labai svarbu, kad e, kuomet mes matome skaičius susijusius su vertimo išlaidomis, kad galima E, pamatyti, kad e, vidiniai vertėjai kainuoja beveik tris kartus daugiau negu iš išorės pasamdyti vertėjai, bet aišku, kitas dalykas yra vertimo kokybė. E, taip pat mes turėtume investuoti į informacinių technologijų valdymą. Man asmeniškai Mane asmeniškai nustebino tai, kad, nebuvo, kad nėra atskiros skyriaus, kuris būtų atsakingas už vidinį valdymą. Na ir dar pasisakysiu dėl dviejų. Visų pirma, dėl, dėl viešųjų pirkimų mes girdėjome vidaus auditoriaus ataskaitą, kad tai yra labai svarbi tema ir e, jau yra viena ataskaita parengta šioje srityje manau, kad bus jau dabar galima padaryti keletą išvadų. Visų pirma, mes matome, kokie yra trūkumai, kurie e, pastebimi visoje procedūros grandinėje nuo planavimo iki vertinimo ir e, komunikacijos. Išeiti, problemos išeities taškas, mano manimu, yra būtent planavimas. Tai yra, e, mes turime trūkumų planavime E, mes nesugebame pakankamai teisingai suplanuoti veiklą ir išlaidas. Ir manau, kad šitie trūkumai, jie yra susiję su bendra parlamento struktūra, tai nėra kažkokiems atskiriems skyriams e, būdingi trūkumai. E, E, nuo vasaros aš pateikiau atitinkamos darbo programos iniciatyvą, kuri turėtų veikti 2009-2011 metais, kur visi generaliniai direktoratai turėtų e, kreipti didesnį dėmesį veiklos planavimui. E, taip pat reikia e, politinių lygmenių priimti atitinkamus sprendimus dėl planavimo, ypač dėl pastatų politikos, dėl informacinių technologijų ir prezidiumas įsipareigojo biudžeto komitetui iki kovo mėnesio pateikti vidutinio laikotarpio strategiją dėl pastatų politikos ir dėl informacinių technologijų. Ir būtent e, tie dokumentai galėtų padėti planuoti administracijos darbą. Aš galėčiau pateikti daugiau įvairių detalių, ypač dėl pastatų, bet manau, kad mums pritrūks laiko. Toliau dėl vidinio valdymo. Dėl rizikos valdymo, atsiprašau, e, buvo pateiktos skirtingos pozicijos, e, finansų generalinis direktoratas pateikė savo požiūrį ir, finan, ir e, prezident, pirmininko generalinis direktoratas pateikė e, savo požiūrą, pa, pažiūras, požiūrį. Ir e, atrodo, kad mes susidurime ne tik su finansinėmis rizikomis, bet ir su nefinansinėmis rizikomis. Ir pirmininko generalinis direktoratas galėtų labiau vertinti rizikas susijusias su personalu, su pas, pastatais ir panašiai. Ir galbūt tai padėtų geriau įgyvendinti siūlomą koncepciją, nes e, tai yra atsakomybė, kurios, kurią prisimsiu ir aš. Ir aš stengsiuos, kad aš pats spręščiau šitos klausimus. Taip pat yra labai svarbu, kad e, rizikos valdymas yra susijęs su horizontaliosiomis rizikomis, o generaliniai direktoratai vertina savo, e, savo direktoratų rizikas, o štai e, rizikos menedžeriai turėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl bendrų rizikų apskritai ir kaip jų galima išvengti, kaip jas būtų galima valdyti, jeigu jų nepavyksta išvengti. Tai būtų 2010 metų prioritetas įgyvendinti šią sistemą, tačiau tai pavyks tik tada, jeigu e, tai bus generalinių direktoratų tinklas, kad visi generaliniai direktoratai e, veiktų iš vien, kad būtų renkama informacija, kad būtų daromos atitinkamos išvados ir kad visi prisidėtų prie šios sistemos įgyvenimo. Ačiū. Ringraziamo il segretario generale Klaus Velle, do subito. Ačiū generaliniam sekretoriui ponui Vėlė. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjai ponui Stas. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems keturiems asmenims padarusiems įvadinės pastabas laiko turime nedaug, tad bandysime klausimus teikti trumpai. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad klausiu mažiau negu buvau planavęs ir apsiribosiu svarbiausiais klausimais. Biudžeto vykdymo patvirtinimas yra labai svarbus dalykas. Tai reiškia, kad mes prisimame tam tikrą atsakomybę jie perkeliama savo pečių. Tuo tarpu šiaip ta atsakomybė priklauso parlamento pirmininkui. Šiuo atveju man kyla vienas kitas klausimas ir susirūpinimas iš to, ką išgirdau. Audito rūmų atstovas ponas Galvinas kalbėjo, kalbėjo taip pat e, kiti asmenys. Na ir nepaisant viso to, po to, kai įsigaliojo naujasis finansinis reglamentas, dirbame remdamiesi naujomis formuluotėmis. Vyksta administracijos reforma, vyksta finansinio valdymo decentralizavimas, vidaus kontrolės sritis taip pat priklauso, jai taip pat yra būdingi visi šitie dalykai. Aš peržiūrėjau finansinį reglamentą ir pasistengiau pasižiūrėti, kas ten yra pasakyta. 60 straipsnių 7 dalyje be kita ko yra aiškinama ką reiškia vidaus kontrolės sistema ir ką ji turi veikti. Finansinio reglamento minėtame straipsnė yra pasakyta, kad pavedimų davėjai turi nurodyti, kiek efektyvi yra sistema. Tai štai. Pone generalinis sekretoriau, mane šiek tiek nustebino jūsų atsakymas į 4.2 klausimą 6 ir 7 puslapį. Čia jūs sakote, jog visi pavedimų teikėjai nebūtinai atsiskaito už jų sistemos veiksmingumą. Jūs sakote, kad kai kurie iš jų tai daro rečiau negu anksčiau, kai kurie atsiskaito, tačiau ne visi. Ir tai man kelia susirūpinimą. Kiek jų yra ten? 2, 3, 1 ar, ar 5, kurie atsiskaito, o kiek jų neatsiskaito, ar pusė jų atsiskaito, o kita pusė ne? Ar galėtume sulaukti daugiau? patikslinimų, kurie leistų pamatyti, ar tie metų, tos metinės veiklos ataskaitos atitinka tai, kas čia buvo minėta. Suprantu, kad tai nėra tiesiogiai jūsų atsakomybės sritis, nes jūs jo labu ne iš karto ir dirbote šiuose pareigose. Tačiau į mūsų klausimą jūs atsakėte ir mano klausimas būtų toks, ką darysite. Ar buvo e, rasta kažkokių priemonių, ar tie žmonės, kurie duoda tam tikrus pavedimus, yra pasirengę tobulinti savo darbą. Ar ataskaitoje už 2009 metus jau bus galima pasakyti, kad jie tinkamai pritaikė 60 straipsnių 7 dalį. Audito rūmų atstovas štai sakė, kad su vidaus kontrolės audito sistema viskas yra gerai, tačiau jeigu kai kas neatsiskaito už savo darbą, tai kaip galima teikti, kad viskas gerai su vidaus kontrolės sistema? Kitas dalykas. Patikimumo pareiškimas, kurį jūs turėsite pateikti kaip e, generalinis sekretorius, tai darė jūsų pirmtakas e, Romeris už 2008 metus. Vėlgi norėčiau pasitūti, ką jis sakė savo pranešime. Atsižvelgiama į deklaracijas, kurias e, pristatė pavedimų teikėjai. Ir man atrodo šiek tiek keistoka, kad, dek, kad patikimumo deklaracijoje nėra pasakyta, jog visi pavadinimų teikėjai netliko to, kas yra numatyta finansų reglamente įgyvendinant vidaus kontrolės sistemos reikalavimus. Manyčiau, kad čia yra taip pat tas dalykas, į kurį reikia papildomai atsižvelgti ir reikia rasti sprendimą. Be kita ko, tame pačiame minėtame laiške yra pasakyta, joks pavedimų davėjas nepateikė jokių išlygų dėl jokių aspektų. Na gerai, bet nežinau, ar tai yra geras dalykas, kurį reiktų minėti e, ataskaitoje. Tai juk nereiškia, kad nebuvo jokių priežasčių tų išlygų pareikšti. Ir čia norėčiau paminėti dar vieną sistemos spragą, bet aš manau, kad tai yra spraga ir norėčiau tai pabrėžti. Aš norėčiau su jumis ir su kolegomis aptarti šio problemą. Metiniai pareiškimai, šitie metinės ataskaitos, deklaracijos. Kaip dažnai sakoma tarp auditorių, yra tam tikras vadybos darbo atspindys yra pateikiama ataskaita už atliktus darbus, kalbam apie tai, kaip veikia vidaus kontrolės sistema, tačiau tai yra, kaip sakytume, žaidimas į vienus vartus. Niekas juk netikrinta, niekas kontrargumentų pateikti neturėjo galimybės. Tad mano klausimas būtų toks, ar nereikėtų numatyti kažkokias papildomas funkcijas. Galbūt galima numatyti kažkokius saugiklius, kažkokius kokias pareigybės, kurias užimantys žmonės tikrina, kas ten yra parašyta. Kad būtų galima patikrinti, ar viskas vyksta taip, kaip reikia. Čia ir sustosiu, ponė generaliniai sekretoriau. Galėčiau užduoti dar daugiau klausimų. Tačiau norėčiau pasakyti, kad jūs netrukus turėsite pasirašyti pirmąją deklaraciją. Norėčiau apsaugoti ir jūs, nes yra kalbama apie milijonus eurų išleistus iš ES biudžetu. Tad apie visus šios dalykus turime tikrai pamastyti. Finansų kontrolės sistema turi būti stiprinama ir kad būtų, ir svarbu, kad būtų išsiaiškinta, ar nereikia kažkokios um, papildomos struktūros ir reikėtų, kad jūs pasirašyti šią deklaraciją galėtumėte būdamas tikras, kad viskas yra gerai, kad jūs e, žinotumėte, kad viskas yra iš tikrųjų taip, kaip turi būti. Jūs esate skaitęs ankstesnius mano pranešimus, žinote, kaip aš dirbu, kaip aš juos darau. Aš tiesiog e, labai rimtai žiūriu į šiuos dalykus. Ir todėl dar kartą pabrėžiu, kad į vidaus kontrolės sistemą reikia dar papilnų atsižvelgti. Ačiū. Dėkoju. Ge... Dabar suteiksiu žodį generalinį sekretorių ir priminsiu visiems, kad posėdį reikės baigti posėdį 19 val. na maksimaliai iki po 7.15. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už klausimą, nes jis yra svarbus. Pirmiausia, iš esmės reikia nustatyti, kad kiekvienas asmo turintis įgaliojimus duodant į šią deklaraciją, kad jis prisims visą atsakomybę už jo kontroliumą finansų sritį. Tai yra šių pokyčių po 29 metų pasiekmė. Vis dėlto manau, kad pagrįsta kelti šį klausimą, ar neįmanoma būtų patobulinti sistemos. Pritarčiau Jums, ataskaita turėtų būti paprastesnė, o dar galbūt svarbiau šią ataskaitą turi būti įmanoma palyginti tarp skirtingų generalinių direktoratų. Na ir generalinis direktorius turi uh, stengtis dalyvauti intensyvę dialogę su kitais generaliniais direktoratais. Na, o inst trukcijos 2009 metų įgaliotiesiems yra griežtesnės, konkretesnės nei 2008 metais. Ir tikiuosi, kad tos problemos, kurias jūs nušvietės, tete, kad jų neatsiras rengiant ataskaitas dėl 2009 metų. Na, asmuo įgaliotas duoti instrukcijas e, turi pasinaudoti šiomis ataskaitomis, ne vien tik šiomis ataskaitomis kaip e, kontrolės instrumentu, jis gali pakviesti esmenis pokalbiams, gali pasinaudoti e, informacinėms technologijomis ir vidaus auditas yra gera, geras informacijos šaltinis, tačiau kitą vertus sutinku, kad reikia intensyviau ieškoti būdų tam, kad šita skaita būtų konkretesnė, išsamesnė ir, ir suteikti daugiau saugumo garantijų dėl tos deklaracijos, kurią aš pato turėsiu pateikti. Dėkuoju. Na, dabar suteiksiu žodį ponai lyderis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visies pasisakysiams bei už raštų gautus atsakymus. Vis dėlto turiu daugiau klausimų dėl procedūrų. Buvo minėta, kad kai parlamentas išrašo sąskaitą už kažką, tai mums tenka e, mokėti 30 procentų daugiau nei įprasta rinkos kaina. Na ir įtariama, kad čia gal kažkas ne taip, kaip čia yra. Taip pat e, turiu klausimų dėl pastatų ir statybos politikos. Pavyzdžiui, Strasbūro pastatuose kilo problemų dėl asbesto. Pastatai buvo remontuoti, tačiau, kaip supratau, pastatas buvo nupirktas iš Strasbūro miestas Strasbūro miestas sumokėjo 2 milijonus, nors visas remonto kaštai siekia 3 milijonus eurų. Taigi norėčiau paklausti, kodėl Strasbūro miestas sumokėjo tik dalį e, remonto kaštų, o dabar nukrito um, e, lubos, tuo rūpinasi teismas, tačiau e, Strasbūro miestas, pastatęs ir po to pardavęs miestą, nebuvo patrauktas į, teismą. Aš nemanau, kad mokesčių mokėtojai dabar turėtų už tai apmokėti. Toliau, lankytojų centras. Jis vis dar netidarytas. Jis jau statomas taip ilgai, bet vis dar netidaro savo durų. Na ir buvo paaiškinta, kad pasikeitė pati politinė atmosfera. Na, politinė atmosfera nuolat keičiasi, aš nemanau, kad tai gera priežastis nestatyti ar neužbaigti e, lankytojų centro. Parlamento televizija bei žiūrovų skaičius. Geromis dienomis yra 10 tūkstančių žiūrovų, o normaliom dienom 5 tūkstančiai žiūrovų. Jeigu mes samdysime, uh, jeigu mes atimsime parlamento darbuotojus ir parlamentarus, tai tiesiog bus tik keletas tūkstančių žiūrovų. Ir jeigu galvom, kad visų Europoje yra tik keli tūkstančiai žiūrovų, tai čia neverta finansuoti tą televiziją. Na ir po to paskutinis klausimas dėl žiemos, tikriausiai slidinėjimo atostogų. Dokumentuose nurodyta, jog buvo išmokėtas lėšas tam, kad galėtume vykti slidinėti žiemą. Ar tai teisybė? Na, aš manau, kad viešuose vis diskusijose tai toks faktas tikrai pakenktų parlamento įvaizdžiui. Dėkoju. Pirmiausia, dėl pastatų. Na, kai dėl Briuselio pastatų tai mūsų padėtis nuolat yra sudėtinga, nes nenorime pastato, kuris būtų miesto pakraštyje, kurį būtų sudėtinga pasiekti ir galvojant ir apie kaštus, logistiką, pasiekiamumą, ekologinis sumetimus, mums reikalingi pastatai, kuriuos galima būtų tiesiogiai sėti su mūsų turimu pastatų kompleksu. Mm, na ir nėra tikslinga naudotis pastatais, kurie būtų toli, toli nuo mūsų parlamento komplekso. Na ir kadangi tokių tinkamų pastatų yra nedaug, kurias būtų prasmingai įsigyti, todėl mūsų padėtis dėrybose yra sudėtinga. O kai dėl asbesto, tai jūs teisingai pastebėjote, Iš tikrųjų, iš Strasbūro miesto gavome maždaug 2000 milijonus eurų, tačiau remonto kaštai sudarė šiek tiek mažiau nei 3 milijonus eurų dėl lankytojų centro. Tai yra unikalus, bent jau, bent jau savo mastų požiūrių, projektas Europoje. Na ir lankytojų centras turi būti rinktas pastate kuriame nebuvo numatyta įrengti lankytojų centro iš pradžių, buvo, jame buvo numatyta pastatyti garažą, tai aišku, apsunkina padėti, bet to iš pradžių e, nepasitvirtino viešųjų pirkimų procedūra ir, kaip žinote, pagal Europos teisiklės, jeigu e, pakartojama viešųjų pirkimų procedūra, tai prarandamas maždaug pusmetis. Jeigu, na ir jeigu nepasitvirtina pirkimai, tuomet yra tiesiog pirkimų grandinė. Nu, kai dėl daugelįpė žiniasklaidos terpės taikymo, tai aš manau, kad čia reikia atsižvelgti Lisabonos sutarties nuostatas. Mes manau, kad mes čia viską turime atnaujinti atnaujinti tuos dalykus, kurie, buvo, kurie egzistavo prieš Lisabono starties įsigaliojimą. O kai dėl parlamento televizijos, tai patiktais skaičiais viską nušvečiu. O dėl slidinėjimo atostogų, tai parlamento biudžete yra numatyta suma, kurią biudžeto tarnyba tvirtina kiekvienais metais ir personalo taryba kiekvienais metais skiria tam tikrą sumą, jos dydis skiriasi kasmet, jis siekia nuo 120 tūkstančių iki 150 tūkstančių eurų ir ši veikla, suma sritis yra, e, suma yra skirta socialiniai veiklai ir personalo taryba, spręsdama, kaip bus panaudotos šios lėšos, neatsižvelgia į administracijos instrukcijos ir jau tikrai ne generalinio sekretorijos instrukcijos. Tai reiškia, jog personalo taryba gali disponuoti šią sumą ir praeis, įvairiais praeisiais metais personalo taryba, taryba organizavo įvairias veiklas, be kitako e, slidimo atostogas, o be to veikla ir vaikams, o 2008 metais e, buvo numatyta pakviesti 72 vaikus į